I think we can start. Manau, kad galime pradėti. Ja, wir setzen jetzt unsere Sitzung fort und Prašyčiau visų sėstis į vietas, tęskime posėdį. Wir setzen jetzt unsere Sitzung. Taigi, tęskime posėdį. Labai e, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Anriją Matisą. Jis yra Latvijos transporto ministras, Latvija ką tik perėmė pirmininkavimą ir jis dabar pristatys mums Latvijos pirmininkavimo prioritetus. Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvykote, ponas Matisai, žodis jums. Priekšsėdėtą Kramerkungs. Labai ačiū, ponė pirmininkė Kramerį, ponios ir ponai, parlamento nariai. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti Latvijos pirmininkavimo prioritetus transporto srityje. Latvijos pirmininkavimas prasideda labai svarbių momentų Europai. Europiečiai neseniai išrinko naują parlamentą, paskirė, paskirta nauja komisija, Europos komisija panašu, pan, Europos ekonomika panašu brenda iš krizės ir tuo pat metu jis susiduria su naujais geopolitiniais iššūkiais. Vienas iš e, e, prioritetų yra susijęs su ekonomikos augimu ir transportas yra ekonomikos e, sritis su didžiausia pridėtinė verte ir turi didžiulį augimo potencialą. Dėl infrastruktūros, jungčių ir taip toliau. Ir šiame kontekste Latvija pirmininkavimo metu galvoja pradėti naujas iniciatyvas, kuris turėtų tiesioginį poveikį transporto sektoriu. Norėčiau ypač norėčiau pabrėžti finansinio investicijų paketo įtaką, kur e, transportas apibūdintas kaip vienas didžiausių prioritetų. Be e, Europos infrastruktūros priemonės reikia sustiprinti transporto infrastruktūrą reikia teikti pirmenybę e, e, projektams, kurie turi didžiausią prietinę vertę. Ir e, yra Latvijai, yra kitų dalykų, kurie yra svarbus, pavyzdžiui, naftos kainų sviravimas ar transporto srautų kitimai, transporto koridorių kūrimas. Ir Yra daug e, naujų iššūkių ir transporto sektorijoje, taip pat jūrų transporto sektorijoje. Ponas ir ponai, e, transportas išliks vienu pagrindiniu e, ekonomikos sričių, viena pagrindinių sričių ir pasaulinėje rinkoje mums reikia, kad Europos transportas vystysi subalansuotai, saugiai tai turi būti sistema pagrįsta mm, tvarių vystimus, logistikos vystimosi. Ir todėl mes tęsime teisėkuros iniciatyvų e, plėtojimą e, transporto ir logistikos srityje, e, jų tvarumo išlaikymo srityje. Transporto perkelimas nuo, nuo kelių į, į geležinkelius taip pat yra svarbus e, tikslas. E, ir e, kelių transporto klausimų mums reikia užtikrinti, kad keleivių ir krovinių vežimas būtų tinkamai užtikrintas. Ir čia mūsų piliečiai, firmos, bendrovės turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Norime pasiekti pažangos ketvirtojo geležinkelių paketo srityje. Tai yra vienas iš Latvijos pirmininkavimo prioritetų. Mes ketiname dirbti aktyviai šioje srityje ir jau pradėjome tarp institucinės diskusijas. Ir norime užbaigti darbą e, rengiant techninę techninę dalį. E, mes manome, kad ketvirtasis trialogas įvyksantis šių metų pabaigoje turėtų suteikti mums reikalingas galimybės detaliai aptarti šios e, svarbius klausimus dėl kompetencijos pasidalinimų tarp geležinkelio bendrovių, e, saugumo sertifikatų jiems išdavimo ir geležinkelių posistemių tarp e, funkcijų pasidalimo tarp eras, agentūros ir nacionalinių institucijų. Mes tęsime Italijos e, darbą šioje srityje, aišku. Ir e, liūdėjant tai, kad kokią svarbą mes reikėm šiam klausimę, mes pradėjome darbą ties kompromisiniu tekstu dėl uh, E, prievalės teikti viešasios paslaugas, kurios bus svarstamos taryboje. Džiaugiamės, kad taryba ir parlamentas kartu siekia, pasiekti, siekia pažangos per pirmąjį pusmetį šio, šių metų Latvija e, laikosi atviro, atviro aiškaus požiūrio į šį darbą ir parlamentos bei tarybos komisijos parama netolimiausioje ateityje turi surasti svarbiausius darbo metodus dėl techninio ramščio tam, kad galėtume išspręsti neįspręstas problemas e, čia ir baigti diskusijas šios sveitingų klausimų apskritai iki Latvijos pirmininkavimo pabaigos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad darbas taryboje bus tęsiama ties kiekvieną paketo dalimi ir mes tikimės, kad parlamentas ir toliau e, dalyvaus darybose pragmatiškai ir tai leis mums užbaigti darybas dėl techninės dalies. Ir taip pat atsiras galimybė tarybai užbaigti savo namų darbus e, kitojose dalyse. Toliau, kalbant apie kelių transportą, mes tikimės e, parlamento konstruktyvaus požiūrio ir bus galima tęsti darbą remiantis e, sustarimu pasiekti pirmininkavant Italiją dėl masės ir e, matmenų direktyvos ir dėl siūlomos direktyvos dėl tarpvalstybinių baudų. Galėsime užbaigti darbą ir šios, e, šiais klausimais. Norime užtikrinti, kad būtų naudojami veiksmingesni sunkvežimiai, kurie vežtų krovinius, norime taip pat e, daugiau keistis informaciją e, su saugumu susijusiais, e, apie su saugumu susijusius eismo pažeidimus. Birželio mėnesį taryba aptarinės kelių saugos klausimus, saugaus eismo klausimus ir mes savo darbę remsime kelių saugos strateginę peržiūrą, kelių eismo saugos strateginę peržiūrą, kurią planuoja komisija. Reikia, kad visuomenė vis daugiau būtų įtraukiama sprendžiant e, transporto problemas. Na, o toliau, kalbant apie aviaciją, norėčiau pasakyti, kad Latvija yra pasirengusi tęsti SES2 plus paketą plėtojimą ir jeigu mums grafikas leis, taip pat kalbėsime apie oro uostų e, e slotų klausimus. Dėl Gibraltaro, tai, man atrodo, mes nepavyksime, nepavyksime tą klausimą išspręsti pirmininkaujant mums. E, mes tiekimės, kad komisija, valstybės narės ir parlamentas konstruktyviais rams e, mūsų pastangas rasti konstruktyvius sprendimus, kad Latvija galėtų sėkmingai toliau dirbti ties e, jau pateiktais pasiūlymais. Pirmininkaujantį valstybę jau pradėjo darbą ties e, keleivių teisų pasiūlymais ir norime rasti kompromisus ir pasiekti esminės pažangos diskusijose su valstybės narėmis dėl e, iš nuotolinių būdų pilotuojamų e, oro orlaivių. E, prasidėjo politinės diskusijos. Pirmininkantė valstybė surenks aukšto lygo aviacijos sutikimą 5-6 kovo šiais klausimais. ir aptarsime šios klausimus su aukšto lygio pramonės atstovais. Mes tęsime darbą taip pat ties e, artėjančiais e, susitarimais ir e, aptarnėsime komisijos pasiūlymus dėl išorės aviacijos politikos. Mes e, sieksime stiprinti Europos aviacijos konkurencingumą, jos plėtrą ir stiprinti bendrąją rinką, gerinti konkurencingumą Europos Sąjungos viduje ir trečiųjų šalių atžvilgių. E, labai svarbus valstybės narėms yra įvairios jungtis, ne tik periferija, bet ir visur. Ir kalbant apie tai plačiame kontekste, norėčiau pabrėžti E, daugiamadalio transporto paradigmą Europoje, kuris turėtų, e, kuri turėtų spindėti TNT tinkluose, tam, kad e, daugiau aktualizuoti šios klausimus mes numatome ministrų darybų surengimą kovo mėnesį. Daugiausiai skirsime ten te tinklų plėtojimui ir atitinkamų investicijų užtikrinimui. Investicijos yra vienas iš metinio augimo e, vertinimo ramščių ir kalbėsime apie tai kartu aptardami Europos semestrą ir ES 20 metų strategijos peržiūrą. Ir prie šių klausimų grįšime e, birželio mėnesį, kuomet surinksime posėdį Rygoje kartu su komisija. Transeuropinių e, tinklų transporto srityje dienų proga. Taip pat e, trys e, Baltijos valstybės plėtoja 1520 mm vežėjos tinklą ir e, kartu mes e, dirbame tiesdami e, Rail Baltica vėžę, kad sujungtume Baltijos šalių tinklus su Europa. Taip pat norime didinti mobilumą ir užtikrinti, kad visas geležinkelių tinklas būtų prieinamas visiems. Vienas iš Latvijos prioritetų yra Europos įtraukimas, tai yra Engaged Europe e, projektas 29-30 balandžio Rygoje planuojame surenkti trečiąjį ASEM transporto ministrų sustikimą, tai yra Europos ir Azijos ministrų sustikimą ir kartu su verslo atstovais aptarinėsime transporto jungtis Europ, tarp Europos ir Azijos kaip dėl daugia modalinio transporto integravimo į vieną tinklą ir e, vidaus vandenų sistemų sujungimą, tai mums e, reikia esminio proveržio, kad e, didesnis krovinių srautas būtų pervežamas panaudojant vidaus vandenimis, tai yra vienas iš svarbiausių reikalavimų tam, kad Europa pasinaudotų savo visais transporto pajėgumais. Ir mes pradėjome darbuotis ties reglamentu dėl techninių standartų e, skirtų vidaus vandenų laivams. Tai yra vienas svarbiausių strateginių pasiūlymų iš Najadės paketo ir mes e, siekiam, tikimės greitai pasiekti susitarimą, tačiau Tam reikia e, kokybiškos pažangos taryboje. Dirbame kasdieninį darbą. E, labai svarbu apsaugoti ES e, jūrų transporto interesus tarptautinėje arenoje. Toliau pasiūlymas dėl uostų. Čia turime tęsti darbą ties pateiktų reglamento pasiūlymų, kad skurtume tinkamą teisinę aplinką valstybėms tarėms. Tuo pat metu reikia atsižvelgti į regioninių e, uostų e, vystimosi skirtumus istorinę prasme. E, dėl horizontalių klausimų norėčiau pabrėžti, jog yra labai svarbu miestams plėtoti jų judumo transporto planus. Reikia gerinti transporto saugumą. Labai svarbu, kad tie miestų judumo planai įtrauktų pešiųjų, dviratininkų interesus ir būtų sėkmingai perinama prie tvarių judėjimo modelių skaitant ir protingų transporto sistemų plėtojimą. Taip pat yra svarbu turėti tikslę statistiką. Ir pirminkaujantį valstybę, todėl sieks susitarimo dėl geležinkelių statistikos ir vidaus vandenų statistikos reglamento. Pirminkaujantį Latviją ketinka dirbti pragmatiškai, konstruktyviai su valstybės narėmis ir parlamentu. Turime didžiulę programą transportos srityje, turime daug iniciatyvų, kurios atitinka Junkerio komisijos idėjas ir prioritetus susijusius su augimu, konkurencingumu ir tvarumu. Tikiuosi, kad su kartu su Europos parlamentu rasime sėkmingai kompromisus e, Europos Sąjungos gyventojų, verslo E, naudai, kurie galės pasinaudoti mūsų bendros transporto rinkos privalumais. Ačiū. Ja, dankeschön. E, ponas Matis, labai ačiū už tokią išsame informaciją, ačiū už tai, kad taip plačiai papasakojate apie pirmininkaujančios Latvijos užmojus. Mes tikrai stengsime su jumis kuo e, e, veiksmingiau bendradarbiauti, kad pasiektumėm pačių geriausių rezultatų. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams po dvi minutės. Jūs tada galėsite sureaguoti, beje, ir kitiems kolegoms dar žodį suteiksiu. Prašom. Ik wil namens ook de EVP-fractie. Eh, Ponas Vandenkamp, ačiū EPP vardu. Norėčiau pasveikinti ministrą ir jo darbuotojus atvykusius į mūsų komitetą. Linkiu Jums sėkmės. Tikiuosi, kad pirmininkavome tu patirsite ir džiugių momentų. Iš patirties galiu pasakyti, kad mažesnės šalis gali pasiekti daugiau negu didelės, nes didžiosios šalis dažnai e, demonstruoja savo išdidumą, o mažosios šalis labiau siekia kompromiso. ir pavyksta joms dažnai išlaikyti dėmesio centre aktualius klausimus dėl geležinkelių. E, ketvirtojo paketo vakar sakiau pirmininkui apmaudu, kad mes negalime apsispręsti dėl koridorių. Bet gal iš jūsų gautume daugiau informacijos. DN turbūt tokius tokį sutrumpinimą žinome visi, kuris ateina į galvą, gal galėtumėte apie tai ką nors pasakyti. Mes e, norime taip pat pasiekti pažangos ne tik dėl techninio, bet ir dėl politinio ramščio. E, dėl Gibraltaro trumpai, ponas Marinesų gal papildys mane. Mes suprantame geopolitinius santykius Junktinės karalystės ir Ispanijos, tačiau pirmininkė negali būti taip, kad maždaug dviejus metus bet kokie aviacijos pasiūlymai stringa dėl šios politinės problemos. Jūs pats esate parašęs laišką, kad kažkas būtų daroma, bet ir ministras turime kreiptis. Praeitą savaitę e, buvo kalbama apie investicijas į Junkerio planą. Ponas Junkeris sako, kad e, jeigu valstybės narės prisidės, tai tada tikrai tas planas bus sėkmingai gyvenimas. Panas Ercuk, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti Jūs, ministrė, atvykus į Europos parlamentą, taip pat socialdemokratų frakcijos vardu linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo. Uh, Dar prieš prasidant Latvijos pirmininkavimui mes turėjome progos padiskutuoti apie būsimus Latvijos prioritetus. Aš labai trumpai norėčiau e, paminėti labai svarbų geležinkelių dosiją. Gerbiamas ministrė, niekam nepaslaptis, kad vyksta labai kontroversiškos politinės diskusijos valstybėse narėse dėl geležinkelių paketo. Europos parlamentas pritarė tam, kad visas paketas būtų nagrinėjamas vienu įpu visumoje. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti, kai įvyks transporto ministrų e, susitikimas. E, jeigu iki to laiko nebus e, pasiektas susitarimas, tai e, darys poveikio ir techninėms diskusijoms. Ar jūs tuomet sieksite atskirti politinius klausimus nuo techninių ar ne? Tai buvo pirmas klausimas, o dabar, gerbiamas ministrė, antras klausimas. Noriu paminėti e, e, socialinę sritį, tai yra pavyzdžiui darbuotojų teisės ir Norvegijos oro linijų atveju E, Norvegijos oro linijos Norwegian Airlines vykdo skrydžius į ES teritoriją ir lėktuvose yra e, darbuotojų, kurie e, negauna užmokesčio pagal ES teisės aktus, neturi tokių pačių teisių. Taip pat, pavyzdžiui, pagalvokime apie sunkvežimių vairuotojus Čia irgi yra daug įvairių piktnaudžiavimų, netitikimų su ES teise. Būtų labai įdomu sužinoti, ką jūs ketinate daryti, spręsdama šios klausimus Latvijos pirmininkavimo metu, o baigdamas linkim sėkmės per ateinantį pusmetį. Labai ačiū toliau, Robert Zylė. Jūs tikriausiai pažįstami. E, ačiū, sveikinu Andrijs Matis atvykusiai pas mus ir linkiu sėkmės pirmininkaujant, ne tik todėl, kad esu pats Latvis. Jūsų pasisakymas rodo, kad labai rimtai žiūrite į šią sritį. Dėl Junkerio plano norėčiau atkreipti tarybos dėmesį E, norėčiau, kad atkreiptumėte tarybos dėmesį tai, kad visi tie dalykai yra labai svarbus ir, aišku, planas turės pradėti veikti birželio mėnesį. Ar kita vertus nenukentės įgyvendant šį planą kiti projektai, kurie yra numatyti? Ir kitas dalykas, ar nebus taip, kad uh, E, tie projektai nebus pirmiausia gyvendinami tokiose valstybėse kaip Prancūzija, Italija, Vokietija, tai yra tose šalyse, kurios turi galimybę pritraukti daugiau lėšų. Taip pat mes galime e, turbūt sumažinti paramą Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai, keisdami akcentą transporto politikoje. Ar nematote tokio pavojaus? Man e, labai malonu matyti jūsų planus parengtus e, trejato pirmininkaujančių šalių. E, ir dėl socialinio dempingo, ar nemanote, kad Europos transporto tinklai liks fragmentuoti? Jeigu dirbsime taip, kaip kad dabar padarė Vokietija, tai yra nustatyta jos teritorijoje minimali alga, e, pavyzdžiui, lakūnai e, kertantis Vokietiją, e, jiems bus taikomos tos sąlygos. Sakoma, kad tas pats atlygis už tokį pat darbą turi būti numatytas, bet aš negaliu savo padėjėjų Rygoje mokėti tokio pat atlygio, kaip kad Vokietijos atstovas savo šalyje. Ir ar nesiras socialinio dempingo dalykų, kadangi bendroji rinka yra labai trapi ir kyla daug vairių pavojų. Labai ačiū, pane Maisner. Ačiū pirmininkė, liberalų vardu taip pat norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų komitetą. Linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo ir puikaus bendradarbiavimo su mumis, kaip žinia, vyksta ne vienas trilogas. Jūs jau vardinate daug svarbiausių dalykų, pavyzdžiui, ketvirtą geležinkelių paketą. Mano kolegė Bilbao, kaip viena iš pranešėjų, be abejo, prie to dar grįžtų. Toliau Single European Sky ir apskritai aviacijos klausimas. Aš manau, kad labai svarbu uh, ginti mūsų konkurencingumą aviacijos rytyje. Uh, e, e, jūs gal ir nekažin, ką čia galite padaryti, bet uh, mes tikrai norėtumėm, kad Latvijos pirmininkamo metu uh, kažkas pasikeistų. Toliau dėl TNT uh, ir Junkerio plano. Uh, Iš tikrųjų, reikėtų pasirinkti tokius projektus, kurie turėtų didžiausią svertinį poveikį. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjate uh, e, vidaus vandenis, vidaus, laivyb, vidaus vandenių laivybą. Man tai atrodo labai svarbu. Reikia kalbėti ne vien tik tais apie geležinkelius, bet ir laivybą. Dar norėčiau pateikti keletą konkretesnių klausimų. Visų pirma, statistiniai uh, duomenys apie geležinkelius ir sausumos kelius. Kaip manote, kada jau tokių duomenų bus? Mes tikėjomės, kad e, viskas pasistumės į priekį dar e, Italijos pirmininkamo metu, bet nieko neatsitiko. Tikimės, kad e, Latvijai pavyks pasiekti daugiau. Toliau dėl minimalaus atlyginimo. Estija ir Čekija dėl to yra tikrai susirūpnusi, Vokietija taip pat. Na ir uh, E, e, trečias klausimas e, dėl 0,1 procento NOx emisijų Baltijos jūros regione. Ką Jūs apie tai manote? Arvas puheenjohtaja. Kylonen. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrą mūsų komitete. Taip pat norėčiau palinkėti Jums tvirtybės ir pozityvaus požiūrio sprendžiant bendras problemas. Kolegos jau minėjo ketvirtąjį geležinkelių paketą. Aš manau, kad tai didžiausias iššūkis mums šiuo metu. Kiekvienas operatorius patiria spaudimą ir tikiuosi, kad iki vasaros būsime jau pajudėję prieki ir Dėl techninių aspektų tikriausiai mums pavyks susitarti. Tikiuosi, kad per mūsų kadenciją galėsime baigti jau renkti visus dokumentus pagal šį paketą. Socialinis dempingas transporto sektoriuje. Daug kolegų jau tai minėjo. Didžiausia problema yra, kaip užtikrinti sveiką konkurenciją Europos Sąjungoje. Kaip ją skatinti. Ir kaip užsitikrinti vienodas žaidimo taisyklės, kad visi galėtų veikti pagal vienodas sąlygas. Norėčiau taip pat paklausti, kaip Latvija įsivaizduoja galimybės plėtoti transportą iš vartotojo pozicijos ir kaip reatinti visus dalykus prie vartotojų. Karimedelį. Aš žaliųjų vardu sveikinu Jūs. E, norėčiau pateikti kelią klausimų. Grįžtu prie Junkerio plano. 315 milijardų eurų, bet kol kas gal 20 milijonų yra garantijų. Ir sako ponas Junkeris, kad bus e, iš Europos sujungimo tinklų priemonės virš 3 milijardų eurų paimta ir kaip jūs žiūrite į tai, kaip jūs žiūrite, tai, kad į Junkerio finansavimo planą įtraukta tarsi ši priemonė. Ir kaip e, taip pat noriu paklausti, galima užtikrinti, kad tikrai priimant sprendimus bus laikomasi bendro sprendimų prieimimo principo. Toliau, metų pabaigoje matėte, kas vyko, kalbėjome apie klimato kaitą, bet kaip apie transporto sektorių. Žinome, kad 30 procentų sąjungoje padidėjo e, emisijos. Visa kita e, bet dėl transporto politikos nėra priima galuti, priimta galutinių sprendimų. Žinome, kad Paryžiuje vyks tolesnės darybos. Ir ką Latvija pirmininkaujanti ketina daryti e, vadovų, ta, vadovų sutikime klimato klausimais, ar iš tikrųjų bandysite nutiesti tiltą tarp klimato ir transporto politikos. Trečias klausimas. Labai greitai noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs, e, kaip pirmininkaujantis šalis, Europos mechanizme e, pasirinksite projektus ir iš tikrųjų turėsite galių, būsite pakankamai stiprus, kad įdėktumėte atitinkamus kriterijus. Norėčiau priminti, kad yra daug e, labai nenaudingų nei socialinė, nei ekonominė, nei ekologinė prasme. Ir 26 milijardai eurų yra skirta tokiems projektams. Taip pat, ar jūs ketinate įgyvendinti tikrą realią ES strategiją miestų mobilumo srityje? Labai ačiū. Jūs kalbėjote žymiai ilgiau, negu jums buvo skirta. Dėl to nukentėjo kiti kolegos. E, mielas ministrė, dabar gal jūs atsakykite į koordinatorių klausimus, paskui dar suteiksiu žodį kitiems e, kolegoms. Tikiuosi, kad kalbėsite trumpai. Jā, liels paldies par, par komentāriem. Un, uh, ar... Labai ačiū Jums už pastebėjimus, už Jūsų palinkėjimus. E, minėti visi klausimai yra labai svarbus iš tiesų. Pabandysiu sugrupuoti Jūsų klausimus. Geležinkelių paketas. Galiu patikinti, kad Latvija e, užsims tiek techninių, tiek politinių ramščiais geležinkelių pakete. Mes jau esame parengę kompromisinius pasiūlymus dėl techninio ramščio, galbūt valstybės narės priims juos ir sausio pabaigoje mes jau oficialiai pradėsime dirbti su politinių ramščių, paskui rengiami bus techniniai susitikimai, kad būtų galima užtikrinti sutarimą, o mėnes, kovo mėnesį jau galėtume būti ir pasirengę tarybos sprendimams. Techninis ramstis iš tikrųjų yra plačiai aptartas ir geležinkelio atstovų, vartotojų, politikų. Mes norime dirbti abiejose frontuose ir norėsime rezultatų ir ten ir ten. Kiti klausimai susijęs su Junkerio finansavimo planu. Transportas yra viena iš ekonomikos ryčių, kuri užtikrina aukščiausią pridedamąją vertę ir turi didžiulį augimo potencialą. Pono Junkerio finansavimo paketas e, laiko e, transportą kaip ir vieną didžiausių prioritetų. Programos patvirtinimas leis mums stiprinti transporto tinklus, e, užtikrins jungtis. Ir taip pat e, sieksime e, teikti garantijas, kad tokiu būdu pritrauktume privačius investuotojus. Reikės skirti dėmesį visoms šalims, valstybėms narėms, nepriklausomai nuo to, ar jos didelės ar mažas. Svarbiausias kriterijus bus tvarumas Mes e, būtent per šią prizmę vertinsime projektus. Bus teikiamas garantijos, o finansavimas e, bus teikiamas iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, e, ir garantijas bus teikiamos sieksime E, multiplikatoriaus efekto, tiksime, kaip galime geriau panaudoti tuos 315 milijardų eurų. Pirmininkavimo metu tiek galvosime daug apie finansus, tiek dirbsime transporto taryboje. Dabar aviacija. Gibraltaro klausimas. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai. E, Gibraltaras yra, e, Gibraltaro problema yra labai aktuali. Mes, e, ką, kaip galime bandyti spręsti problemą, parengti dokumentą, techninė e, prasme, kad jisai būtų parengtas ir kai bus politinė, e, politinis sprendimas rastas, galime tikėtis, kad aviacinis aspektas taip pat bus išspręstas. Jūs visai teisingai pastebėjote, kad specifinės problemos neturėtų blokuoti visos sektoriaus plėtotės. Aviacijos sektorius gali būti konkurencingas, bet e, kelia grėsmę tokios problemos šiam sektoriui. Pasižiūrėkime į arabų pasaulį, e, oro linijos, oro bendrovės tampa vis konkurencingesnės, mes e, sunkiai jas bet prisivėjame dėl to, kad turim, dėl to turime dirbti ir galvoti, kaip viską pakreipti deramą linkme. Taip pat buvo klausima apie socialinį dempingą transporto sektoriuje. E, mano kai kurie kolegos transporto ministrai e, kėlė klausimą dėl Vokietijos priemonių. Dėl minimalaus atlygio e, vežėjams vykstantiems per Vokietiją. Praeitą savaitę susikau su Vokietijos transporto ministru turime labai atidžiai e, išsamei apsvarstyti šį klausimą. E, negaliu kalbėti apie visos ES konkurencingumą, galvodamas apie vieną valstybę narę. Mes turime e, visi bendrai kalbėti įvairiuose formuose ir ieškoti sprendimo, kuris nepakenktų transporto sektoriui. dėl e, transeuropinių transporto tinklų ir Junkerio plano. Investicijos į transporto sektorių turi plaukti iš įvairių šaltinių. Mes nenorėtume atsidurti padėtyje, kai transporto infrastruktūra bus finansuojama tik tai vadovantis vieną garantinę priemonę. Reikia ieškoti ir kitų būdų. E, turėtume sutelkti įvairius šaltinius. E, toliau klimato kaitos priemonės. Praeitą savaitę taryba apie tai kalbėjo. Šis klausimas labai svarbus. Nebejotinai turime ieškoti sprendimų. Miestų, judumas miestuose minėjau tai. Ar reikia veiksmingiau taikyti, tiekti planus ir siekti pažangos. Tiek trumpai. Pažiūrėkime, kokie bus kiti klausimai. Gut, jetzt kommt die zweite. Kągi, dabar pradėkime antrąjį diskusiją etapą. Kiekvienam suteiksiu po minutę skaitomas kalbėtojų sąrašas. Pavel Telitska, Marian Jean Marinescu, Ines Ayala Senda, Izaskun Bilbao und mich. Paskui, pas, paskutinis pasisakysiu aš. Tuo ir baigiu kalbėtojų sąrašą. Padėkime nuo, pradėkime nuo pirmojo kalbėtojo ponas Zlotovski. Turiu du e, trumpus klausimus. Ministrė, minimalus atlyginimas Vokietijoje netinka vidurio ir rytų Europos vežėjams. Ar pirminkaujantį valstybę ketina imtis kokiu nors žingsniu šioje srityje ir kokiu? O kitas klausimas apie Junkerio investicinį planą.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 Ačiū ministrė, noriu pasveikinti Jūs mūsų komitete, noriu palinkėti Jums sėkmės. Kai Jūs pristatinėjote prioritetus, labai buvo malonu, kad paminėjote tai, kad daug dėmesio skirsite trans, saugiam transportui, nes tai turėtų būti svarbus prioritetas kiekvienam, pir, kiekvienai pirmininkaujančiai valstybei. Aš tikiuosi, kad e, tokia palanki tendencija, kai mažėja sužeistų e, ir žuvusių keliuose skaičius, tęsis. Ir tai yra susiję su e, mobilumu miestas. Kai kalbame apie labiausiai pažeidžiamų piliečių transportavimosi būdus, tai yra pešiuosius ir e, dviratininkus. Jūs nepaminėjote Baltosios knygos transportui. Ar ketinate ją aptarti pirmininkavimo metu? Danke, jetzt Maria Grappini. Labai ačiū. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, ministrė. Aš tikiuosi, kad atvyksite pas mus e, ir pirmininkavimo metu, nes svarbu palaikyti e, komunikaciją, palaikyti ryšius. Norėčiau paminėti vieną jūsų pirmininkavimo prioritetą. Tai yra krovinių perkelimas, transporto perkelimas nuo kelių į geležinkelius. E, jūs tai laikote prioritetu. Kaip jūs galvojate, galime tai padaryti ir pagerinti tuo pačiu geležinkelio tinklą, nes yra spraga tarp ES šalių, kalbant apie kokybę ir kiekybę to tinklo. Iš kur gausite pinigų ir kaip atrinksite tinkamus projektus. Ačiū. Ačiū, Žoržbach. Labai ačiū, gerbiamas ministra, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Man atrodo, kad Latvija užsibrėžė daug pirmininkavimo tikslų, jie yra tikrai ambicingi. Mes jau anksčiau diskutavome su jūsų kolegomis apie Latvijos tikslus. E, aš iš dalies galėčiau jums pritarti, Jūs esate visiškai teisus, kalbėdamas apie ketvirtą geležinkelių paketą, paminėjote įvairias ir įvairias aviacijos sektoriaus problemas. Aš manau, kad jūs galėtumėte sukonkretinti, kokiais šaltiniais remetės. Iš e, kur gavote duomenų? E, šiandien ryte pas mus atvyko, buvo atvykęs generalinis direktorius, jis kalbėjo apie e, sausumos transportą, minėjo daug įvairių problemų. Sakė, kad taip, iš tikrųjų, teisės aktų yra daug ir įvairių, bet jie nepakankamai gerai gyvendinami. E, pavyzdžiui, aviacijos kontrolės rytie ne visi aktai tinkamai įgyvendinami. Ką jūs skatinate daryti? skatindamas valstybės norės geriau gyvendinti teisės aktus e, sausumos kelių srityje. Toliau panas Teličką, prašom. Sveiki, mano patirtis iš ryšių su Latvijų transportininkais rodo, kad visai nelengva su jais dėrėtis. Tai galbūt gera kvalifikacija pirmininkavimui. Tai gal linkiu sėkmės. Noriu grįžti prie dviejų klausimų, į kuriuos atsakėte. Ketvirtasis geležinkelio paketas. Aš suprantu jūsų siekius, manau, kad jiems pritarsime, tačiau jūs turite laimėti mūsų paramą ir dėl, kalbant apie techninę dalį ir politinę dalį taip pat. Nedaug kalbėjote apie politinę dalį, viešųjų paslaugų valdymas ir taip toliau. Manau, kad mes norėtume, kad jūs daugiau apie tai pakalbėtume dėl Junkerio plano būtų vienas prašymas. Jūs pirmininkaujant valstybę, jūs vadovausite darybams. Kur jūs norėtumėte nukreipti tą finansavimą transporto srityje, jeigu e, būtų jūsų žodis, kokie būtų e, jūsų prioritetai, ar manote, kad Rail Baltica būtų galima finansuoti šiomis lėšomis? Ačiū toliau, ponia Marinesku. Nu, ponas Marinesku. Ačiū, pirmininkė, ministrė, jūs sakėte, kad negalite išspręsti Gibraltaro problemas. Ir jūs esate teisus. Negalima dėl šio klausimo visų dokumentų sudeginti. Ir vėlgi jūs teisus. Tačiau konkrečiai, ką jūs darysite, ar pradėsite darybas ar ne. Nes mano nuomonė, nieko kai kuriuose reglamentuose nėra, kas neleistų jums pradėti darybas, trilogus dėl visų dokumentų, dėl kur jau yra e, tekstai, netgi, netgi jeigu tai yra dalinis bendras požiūris. Ir po to pamatyti, kas vyksta su Gibraltaru ir paimti galutinį sprendimą taryboje ir parlamentą. Tai prašau, mūsų nuomonę, manau, kad kolegos man pritars, jūs turite pradėti trialogus. E, Ta klausimą, tos klausimus aptarnėjęs aptarnėti. Taip pat buvo daug klausimų užduota apie, apie minimalius atlyginimus. Noriu paklausti iš tai ko. Jeigu Rumunija e, priimtų įstatymą, kad visi Rumunijoje dirbantį Vokietijos bendrovėje turėtų gauti bent jau minimalę Vokietijos algą, ar Vokietijos bendrovės, pavyzdžiui, telekomai pasiliktų Rumunijoje, ar sakykime, Rumunija priimtų įstatymą, kad visi sunkvežimių vairuotojai atvykstantis į Rumuniją turėtų gauti rumunišką algą. Norėčiau aiškesnį atsakymą apie tai, nes net jeigu jūs ir kalbėjotės apie tai su ministru, tai kažką reikia vis tiek daryti, ar ne? Toliau Inesa Jalas Erner. Sí, gracias, bienvenido, ministro. Labai ačiū ministrui. Sėkmės Iš tikrųjų, e, žinome, kad mažesnės šalys patėjo gerų rezultatų. Taigi, sėkmės jums. Porą klausimų. Pirmasis dėl ketvirtojo geležinkelio paketo. Mes e, su pasitenkinimu pastebėjome, kad jūsų, jūs, kaip ir minėjau, šalis bandote išjudinti ir pavesti į priekį politinį ramstį. Mes E, manome, kad svarbu, kad pažengtų į priekį techninis e, ramstis, bet be politinio ramščio nemanau, kad ir su politiniu tuo aspektu ramščiu pasiektume daug. Rinkiu e, jums sėkmės. Mes tikrai jums, jūs remsime, siekiant pažangos ir dėl politinio ramščio. Dėl tam tikrų nacionalinių vienašališkų uh, veiksmų, e, kurios mums kelia surūpinimą, pirmiausia, tai kelių transporto sektorė, Belgija ir Prancūzija dėl e, tam tikrų nuostatų, dėl e, sunkvežimių vairuotojų, kurie gali miegoti savo kabinose dabar sunkvežimių ir kitas dalykas, Vokietijos sprendimai visa biurokratija, duomenys, kuriuos reikės surašyti, užpildyti ir tai nepalengvins tikrai kelių transporto. Kitas dalykas geležinkelių sektorius reikia priimti tam tikrus sprendimus dėl tam tikrų e, vagonų, kad būtų galima pervežti prekes. Ačiū. Man visų pirma iškilo klausimas dėl Rail Baltica. Kaip Jūs manote, ar pagal e, Junkerio investicijų planą bus skirta uh, dėmesio ir šiam projektui. Kaip žinia, Lenkijoje buvo kilę rimtų problemų, apie tai kalbėjo ir ponas Telička. Kitas mano klausimas yra susijęs su minimaliu atlyginimu. Tie asmenys, kurie dabar dirba Vokietije, kad ir iš kokios šalies būtų atvykę, turėtų gauti minimalų atlyginimą. Tai yra akivaizdu. Ir, ir tarkim, čia būtų tokia tokia pati situacija, kad jeigu į Lenkiją atvykę asmenys iš Rumunijos e, gautų atlyginimą pagal Rumunijos įstatymus. Mano pozicija yra tokia, kad ir iš kokios šalies būtų atvykę asmenys, jie, pavyzdžiui, Vokietijoje turi gauti atlyginimą e, pagal e, Vokietijos įstatymus. Toliau dėl sausumos kelių. Kaip jūs galite užtikrinti, kad uh, bus galima tuo pačiu metu siekti tokio, tokių tikslų kaip ekonomikos augimas, kova su klimato kaita ir taip toliau. Tai jau išgirdome visus klausimus. Dabar, ministrė, jūs turite galimybę į tuos klausimus atsakyti. Oh, Atleiskite, suklydau, sako pirmininkas. Pamiršau suteikti žodį poniai Bilbao. Atleiskite, suteikiu žodžiams dabar. Gracias, presidente. No se preocupe, que no. Dėkuoju, pirmininkė, nesijaudinkite e, rimtai, tai nežiūrės ir neįs neįsižeisiu. Beveik viskas jau paklausta, bet dar du dalykai. E, geležinkelio paketas, techninis ir politinis e, ramščiai. E, jūs sakėte, kad norite pasiekti pažangos dėl politinio ramščio ir kokia yra jūsų strategija, kad mes galėtume pasiekti pažangos dėl viso paketo ir ko tikitės iš tarybos su savo pozicija. Ir ko tikitės iš tarybos dėl pirmojo svarstymo E, dėl tarpusavio saveikumo. Antras dalykas nebekartosiu, bet tik pasakysiu, kad e, valstybės narės kelių transporto srityje priima nacionalinės e, nuostatas, kurios kenkia bendram transporto tinklui ir kaip jūs nagrinėsite šį klausimą. Žinau, kad tai yra visos ES klausimas kaip jūs e, žiūri, užtikrinsite, kad e, būtų bendrai žiūrima į transporto kelių sektorių, e, nes dabar matome, kad valstybės narės priima savo priemonės, kurios kenkia toms taisyklėms, kurias mes jau esame prieš kurį laiką prieėmę. Labai ačiū, gerbiamas ministrė, dabar žodis jums. Vėl paldies, priekšsėdėtāji kungs, vėl paldies, cienėjų deputatų. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamiems nariams už jūsų klausimus. Pabandysiu atsakyti į visus iš eilės. Daug buvo klausima apie minimalų atlygį ir kitus apribojimus. Pavyzdžiui, dėl polsio tvarkos sunkvežimių vairuotojams. Daugelis valstybių narių yra išreiškę rimtą susirūpinimą dėl tų priemonių. Jos nepaskatins konkurencingumo ir neprisidės prie bendros rinkos užbaigimo. Mes turime apie tai kalbėti ir ieškoti sprendimų. kad galėtume užtikrinti Europos taisyklių laikymasi, apribojimai dėl minimalus atlygio. Turime žiūrėti į tai, kaip verslas yra reglamentuojamas įvairiose valstybėse narėse. Turime užtikrinti, kad visa ES būtų konkurencinga. Apie tai kalbėsiu su transporto ministrais ir mes ieškosime sprendimo. E, daugelis valstybių narių, kaip sakiau, išreiškė susirūpinimą dėl Vokietijos priimtų priemonių. Ir e, galvoda, galvodamas apie transporto e, sektorių, galiu pasakyti, kad labiau galbūt tai yra socialinių reikalų ministrų e, klausimas, ne transporto ministrų dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir Junkerio investicijų plano. Taip pat nacionalinį vokų finansavimo tinklų sujungimo priemonė e, numato įvairias finansinės priemonės, ne tiek tiesioginės investicijas. Ir valstybių narių įnašai nesumažės įgyvendant projektus. Mes taip pat sustiprinsime garantijų sistemą, bet nekils grėsmė lėšams, kurios numatytos valstybėms narėms dėl saugumo transporto. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Europoje įvyksta daug nelaimingų atsitikimų, kuriuose e, žūsta žmonės. Tai yra klausimas, apie kurį reikia kalbėti, nes jis yra labai svarbus. Dėl judumo, miestų judumo, dėl labiau pažeidžiamų, kelių vartotojų, tokių kaip pėstieji, e, dviratininkai. Plėtojant infrastruktūrą miestuose reikia užtikrinti, kad ji bus saugi visiems. Eismo sauga yra klausimas, kurį nagrinėsime. Toliau pereimas nuo kelių prie geležinkelių transporto šalyse, kurios yra gerai išplėtojusios geležinkelio infrastruktūrą, e, jeigu toliau bus investuojama į šią sritį, pasitelkiant ir investicijų fondą, tai tos šalys sustiprins savo konkurencinę padėtį. reikia pasiekti, kad transporto sektorius taptų patrauklesnis investuotojams ir tokiu būdu pakas, pasikeistų požiūris ir žmonės taip pat galvotų daugiau apie įvairią rūšę transporto sistemą. Reikia sukurti infrastruktūrą ir užtikrinti, kad ji būtų palanki vartotojams. Ketvirtasis geležinkelių paketas. Esame parengę kompromisinį pasiūlymą. Politinėme ramstyje yra daug e, dalykų numatytų dėl prievalių kurios bus taikomas nacionaliniams operatoriams. Taip pat e, taryba siekia sušvelninti reikalavimus. Mes iki mėnesio pabaigos laukiame atsakymų iš valstybių narių, kaip reakcijos į mūsų pasiūlymus ir pasižiūrėsime, ar galėsime rasti kompromisą. Tada pamatysime, ar galime toliau dirbti. mes tikrai pasiraitosime rankovės ir sieksime rezultatų dėl politinio ramščio. Sausio 29 dieną e, susitikimas numatytas dėl e, privačių valstybinių partnerysčių, taip pat mes norėsime rezultatų ir toje srityje. Buvo klausima ir apie Gibraltarą. Kaip sakiau, mes negalime išspręsti Gibraltaro problemos. Tačiau ką galime padaryti? Parengti, atlikti visą techninį darbą, kad išsprendus politinę problemą techniniai dalykai būtų parengti. Reikia galvoti apie aviacijos pramonės interesus ir turime parengti atitinkamus dokumentus kai bus e, politinės kliūtys įveiktos, jau būsime pasirengę su techniniais dalykais. Bent jau taip mes įsivaizduojame problemos sprendimą. Rail Baltica ir Junkerio investicijų planas. Buvo keletas klausimų apie tai. Rail Baltica yra nepaprastai svarbus geopolitinis projektas, kuris sujungs Baltijos regionas su Europa, nes kol kas, kaip žinia, jisai yra izoliuotas, nėra e, greituminių kelių ar geležinkelių linijų ar elektros bei dujų jungčių. Taigi regionas yra izoliuotas. Bet jeigu žiūrėsime iš ekonominės pusės geležinkelio tiesimas be ES pagalbos būtų neįmanomas. Mes neįspręstume šios problemos be pagalbos iš išorės, e, nors tai yra svarbi geopolitinė problema. Vasario 26 dieną Baltijos šalis e, pasirašys finansinį susitarimą, bus parengtas bendras pasiūlymas bus kuriama bendra įmonė, dėl kurios apsispręsta spalį. Ir sutelktai dirbsime pagal šį sustarimą. Junkerio plano kontekste galima apie tai diskutuoti. Tikriausiai šiam projektui pagal tą planą bus sunku užsitikrinti finansavimą. Privat, privatus investuotojai negaus pakankamai gražos. Reikėtų pasitelkti Europos infrastruktūros sujungimo tinklų liekančius finansus, nes tas projektas yra didelės geopolitinės svarbos visai Europai. Man regis atsakiau į visus klausimus. Taip, taip, baltoji knyga dar. Baltoji knyga dėl transporto Mes ją analizuosime, renksime diskusijas. Vargu ar visus darbus nuveiksime, bet dirbsime šios ir tie taip pat. Ačiū Jums už klausimus. Bandžiau atsakyti į visus ir tikiuosi, kad jūs mano atsakymai tenkina. Ačiū. Sie sehen am Beifall, wir sind es. Ką tik išgirdome plojimus. Komiteto narims padėkoju už tai, kad pas mus atvykote, kad atsakėte į užduotus klausimus. Mes ir toliau bendradarbiausime, nes siekiame bendro tikslo, tai yra padėti Europą judėti prieki. Dar kartą labai ačiū. Nu, tau bus kitas pasisakymas, sorry. Tai gal aš paimsiu? Tai jeigu nori. Nu. Radau tik tai žinau, kodėl sorry. Nu, sorry, ilgas kažkoks labai nykus. O kur tai randai? O kodėl aš nerandu? Tai yra dokumentas. Kas ten yra? Apie trečiąjį <laughs> paketą visi kai jisai gerklės tikslus, tai yra trečias jūrų saugumas, jo, o yra, radau klasifikacinė bendrovė, žinokit, terminą. Kas toks? Kažkokia classifications, papalaukit, kaip čia angliškai, net neatsimenu, lietuviškai tai yra klasifikacinė bendrovė. Klasifikacinė bendrovė, aš tokio iš viso niekaip negirdėjau. Aš negirdėjau, štai ir sakau, kad <laughs> netyčia radau tikrai va, Europos Sąjungos dokumentą. Gerai, gerai, aš tikiu. Išsilavinimas spragas reikia užsiskaityti. Klasifikacinė bendrovė pilna tekstų yra iš Eurlex paimtė tekstai. Per tą lingvę yra labai fainas daiktas, gali daug rasti. Jėzus, dar du, dvi kažkas nesąmonės. Nu šitas presentation yra. Ne? Nu, jo, jo, jo, tas. Aš ne pati pradžią pasižiūrėjau. Oi. Stadarną biški praskridau, aš, aš nežinau, jinai buvo ar ne iš ryto, kur tas darnas buvo, buvo jo pasisakymas ar ne, aš nebuvau pasižiūrėjęs, aš taip lėdėjau iš kas nesąmonės. Man, žinokit, davė muilo, nusipraust reiks prieš tą operaciją, noriu jums parodyti, gal nuo utelių. Vietoj čia kažkoks ypatingas jo mažys. Žiūrėkit, žiūrėkit, fainas muilas. Liepia du kartus nusiprausti tuo muilu prieš atsėdą. Ta prasme, koja? Ten ten, nu, kur... Viską. Tai sakau, gal nuo utelių, kad neužnesi. <laughs> Nusiprausti paprasčiausiai su to nematytu dezinfekciniu. Sakė, tai galvą gali savo šampūnus tik plauti. Matai, leido nors galvą. Čia tai parašyta ar plaukusi. ne, mergina leido galvą savo. O dar bent anesteziologas mane pagyrė, sakė, jeigu tai tiek pasilgis, kad nieko ten 20 minučių to operacija, dievs pasirengimas, kiek šnekėjimo. 20, mhm. nu, sakė, aš tai užmarinsiu 20 minučių, nes sakė, jeigu... Bet tau tik koją užmarins ar viską? Visa, nes jisai sakė, jeigu į stuburą pusė, tai tada kažkaip inkstų ten, bus nesiprašau, už jau, nu, visokie fiziologiniai yra nu, net rimčiau, nes kažkaip užsimarina gal ilgiau, sakė, aš tau 20 minučių viską tiek, kiek operacija, trunka tau gerai daryk taip. Mhm. Ir didžiausias nusivylimas, kad nereiks ramento. Nereiks O, bet matyt, prie kulnų kaip nors bus galima vaikščioti. Bet tai gerai, kad nereiks, ar tu labai norėjai. Nešiau, ne, kažkokius radom. Man labai nepatinka su tom. Esu bandžius, mama mano turi kažką, jai irgi reikėjo, tai labai šlikščiai. Sunku vaikščiai. Tai senoviškai tas jaunystė operaus, tai tie geresni, kur iš po karo, kur po pažas čia pasikiš, žinai. Aha, nu. No. Vokietija yra daug patogesni mums. Vaitama. Kągi, teskime darbą. Prašyčiau visų sėstis. Jeigu kažkas nori išeiti iš salės, tai prašyčiau taip ir padaryti. Dabar galime pereiti prie trečiojo saugumo jūroje dokumento paketo ekspost poveikio vertinimo tyrimo. E, elektroniniu paštu jau buvote anksčiau gavę šio tyrimo rezultatus, dabar jis buvo jums išdalintas ir papirinę formą. Tikrai džiaugiuosi, kad laiku gavome e, šį tyrimą, galime e, tęsti darbus. Per mūsų dabar yra ir šio tyrimo autorius ponas Hisnolit, tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardą. E, jis pristatys šį tyrimą, Lyze Ules, e, taip pat atvyko kartu su juo ir ji taip pat trumpai pasisakys. Taip pat komisijos vardu pasisakys ir ponas Karamicos. Jis uh, pakalbės apie pačius naujausius nelaimingus atsitikimus, o paskui prasidės e, diskusija. Taigi, steikiu iš karto žodį His Nolet. Prašom. Sorry. Excuse me. Thank you very much for inviting us Labai ačiū už tai, kad pakvietėte mus čia atvykti ir pristatyti naujausią tyrimą apie trečiąjį saugumo jūroje dokumentų paketą. Mes paaiškinsime, kokie buvo šio tyrimo tikslai, rezultatai bei išvados. Taip pat pakalbėsime apie kylančius iššūkius, taip pat ir įgyvendinimo srityje Taip pat pakalbėsime ir apie EMSA tenkantį vaidmenį. Ekspost e, vertinimas e, tai yra e, septynių direktyvų ir reglamentų analizė. Šios, šie, šie teisės aktai buvo priimti 2009 metais, perkelti nacionalinę teisę 2011 metais. Taigi visiškai neseniai Trečias paketas remiasi pirmoju ir antruoju paketu. Šio trečio e, paketo tikslas yra užtikrinti veiksmingą e, tų taisyklių, dėl kurių buvo sustarta anksčiau gyvendinimą. 2005 metais buvo atliktas ex ante poveikio vertinimas. Na ir mes tyrėme įvairius e, ekonominius, klimato, socialinius aspektus analizės metu mes pabandėme išsiaiškinti, koks iš tikrųjų buvo šių teisės aktų poveikis. Taip pat konsultavomės ir su susijusiamis pusėmis. Kaip jau sakiau anksčiau, nekažin kiek laiko praėjo nuo šių teisės aktų įgyvendinimo ir dėl to buvo labai sunku nustatyti ilgalaikį poveikį. Tyrimo metu buvo nustatyti tik e, trumpalaikį ir laik, e, vidutinio e, laikotarpio poveikį. Ir mūsų atlikto tyrimo rezultatai būtų štai kokie. Buvo atkreiptas didesnis dėmesys į tuos laivus, kurie netitinka standartus E, čia mes tyrėme, e, kokį poveikį turi direktyva e, dėl laivo vėliavos valstybės. Taip pat mes pastebėjome, kad valstybės narės dalį kompetencijų pagal tą direktyvą per, perdavė įvairioms organizacijoms. The new inspection regime Toliau dėl uosto valstybės direktyvą numatytos prievalės informuoti. Tai yra informacija apie pavojų keliančius laivus, taip pat tuos laivus, kurie netitinka standartų. E, dabar dėl e, informavimo sistemų. Jos buvo įkurtos arba sustiprintos pagal e, ankstesnius paketus buvo sukurta e, ES platforma e, mainams e, duomenų apie jūrų saugumą mainams. Ši platforma padeda institucijoms geriau priimti sprendimus. Taip pat mes pastebėjome ir geresnį bendradarbiavimą. Yra pagerėjęs keitimasis duomenimis tarp valstybių narių E, e, buvo sukurtas e, nuolatinis bendradarbiavimo pagrindas, pagal kurį valstybės narės keičiasi informaciją. Na, o aš noriu paminėti, kokiu iššūkiu kilo, kurios nustatėme tyrimų metu. Visų pirma, kaip yra tyriami nelaimingi įvykiai. Valstybės narės turi sukurti nepriklausomą uh, E, nelaimingų įvykių tyrimo e, taryba arba valdyba. E, kai kurios valstybės narės sakė, kad kartais kildavo problemų dėl tokio tyrimo organo nepriklausomumo. Šie tyrimų organai dažnai neturėdavo atskiro biudžeto, taip pat E, reikia pasakyti, kad tokių organų, tyrimų organų e, e, istorija valstybėse narėse yra labai skirtinga. Kai kuriuose valstybėse narėse tokie organai veikia jau apie 30 metų, kai kuriuose valstybėse narėse buvo sukurti tik prieš porą metų, taigi labai skiriasi ir sukaupta patirtis. Taip pat kyla problemų ir dėl darbuotojų, ypač naujai kurtose struktūrose. Tai daro poveikį ir pačioms tyrimų procedūroms. Dar vienas iššūkis e, yra e, tie laivai, kuriems reikia pagalbos. Be abejo, visi nelaimingi atsitikimai yra skirtingi, taigi reikia apriepti e, įvairius galimus nelaimingus atsitikimus. Tam reikia sukurti ir lankščias procedūras. Valstybės narės pagal dabartinės direktyvas nacionalinėse planuose gali sukurti savo taisyklės. Kaip rodo paskutiniai nelaimingi atsitikimai jūrose, procedūros buvo gana ilgos ir pagalbos teko laukti gana ilgai. Taigi, Reikia geresnio praktinio pasirinkimo, reikia geresnio planavimo, taip pat reikia užtikrinti, kad ir kompetitinga institucija nepriklaus... turėtų didesnę nepriklausomybę priimdama sprendimus. Ir dar vienas iššūkis ji yra susijusi su kontrolės sistema valstybės narės sakė, kad kai kada joms būdavo gana sunku prisitaikyti prie naujų reikalavimų, ypač kai reikia atlikti, atlikinėti vairius tyrimus e, ištisą parą, septynes dienas per savaitę. Kai kuriais atvejais valstybės narės e, patyrė per nelik didelę naštą, kai reikėdavo uh, atlikti vairias inspekcijas e, e, ir baigdama dar noriu labai trumpai paminėti, koks vaidmuo tenka EMS, EMSA agentūrai. EMSA turėtų padėti nacionalinėms administracijoms, o taip pat turėtų kontroliuoti, kaip valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus. valstybės narės e, laikėsi gana e, e, vienodos nuomonės dėl to, kad EMS turėtų teikti paramą, užtikrinti mokymus ir taip toliau. Ačiū, pirmininkė. Kągi, labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Karamicos. Jis pakalbės apie naujausius nelaimingus įvykius. Paskui e, kolegė dar e, paminės naujausius teisės aktus šią srityje. Panas Karamicos, prašom. Much, Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą ir galimybę prisidėti prie šios diskusijos. Kaip sakėte, aš norėčiau pakalbėti e, ties apie du su pusę klausimą. Pirmiausia, E, pirmiausia incidentas Šiaurės mm, Norman Atlantic Adrijos jūroje. Antra. E, Ta dokumentą, kurį gavote elektroniniu būdu. Ir paskutinis dalykas. Europos teisės aktų tinkamumo patikrinimas dėl keleivių saugos. Ir po šio prisisakymo mūsų pradinė e, reakcija į ekspost e, tyrimą dėl trečiojo paketo poveikio. Taigi, Norman Atlantic incidentas. Pirmiausia, mes, aišku, norime pareikšti užuojautą toms šeimoms, kurio prarado savo artimuosius per šią nelaimę. Aišku, aišku, mums e, nuliūdino šios, šią tragediją. 28 gruodžio pakeliu iš Patras į Vieminicą, e, Norman Atlantik pakėlė incidentą. Nuo pat pradžių aš asmeniškai kontaktavau su Italijos ir Graikijos institucijomis per tą sudėtingą gelbėjimo operaciją kartu su kolegomis. Mano tarnybos kartu su institucijomis stengiasi nustatyti, kodėl įvyko incidentas, ir mes aiškiai pasakėme, kad mes esame jų dispozicijoje, jeigu jiems reikia paramos iš EMSOS pusės. Šiandien neketinu spekuliuoti apie tai, kaip e, e, vyko gaisras ant šio kelto ir kokiu priemonės ėmėsi e, įgula. Čia dar reikia visus tos dalykus ištirti iki galo. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes aiškiai turime aiškias Riskras dėl jūrų nelaimių tyrimo, dėl nepriklausomo to tyrim, nepriklausomumo tyrimo ir Italijos institucijos pradėjo oficialų saugumo tyrimą pagal direktyvą 209.18 ir pakvietė į šį procesą e, Graikijos tyriejus, kad jie bendradarbiautų. E, be to dar ir Vokietijos nelaimė tyrimo institucijos dėl to, kad žuvo Vokietijos piliečių, dirba kartu su Italijos generaliniu direktoriumi e, ir šiandien laivas e, e, atgabentas į Brindizį, kad būtų galima jį ištirti. Mes manome, kad Italijos kolegos vėliausiai paskelb savo išvadas per vienerius metus, sako, kad teisės aktas. Manome, kad jų rezultatai bus tikrai paskelbti kur kas anksčiau. Kaip ir anksčiau. kitais atvejais, viskas, ko galima pasimokyti iš tokių nelaimių, turi būti įvertinta. Vertinant keliaivių saugumą, jūrų transportą tiek ES, tiek tarptautinių lygmenių. Kai kurie aspektai, kuriuos norėčiau pabrėžti, yra keliaivių registracija ir e, slaptų keliaivių e, buvimą. Tai E, pirmiausia reikia nustatyti, kiek iš tikrųjų buvo keleivių. Aiškiai pasakyto taisyklė e, turi būti tikslus keleivių sąrašas pagal direktyvą 9814. E, ir ši informacija turi būti pateikta nelaimių atveju institucijoms. Valstybės, vėliavos valstybė turi rinkti ir teikti šią informaciją. Be saugumo klausimų dėl slaptų paslėpusių keleivių klausimo tame kelte. E, teisės aktai numato e, tam tikras saugumo reikalavimus e, uostų ir laivų saugumui. Beje, mes netaip seniai atlikome saugumo patikrinimą Patras uoste ir dėl to Graikijos institucijos turėjo įvertinti uosto saugumą ir rimtis priemonių, kaip ją pagerinti, jį pagerinti. Tartani reikalavimai taikomi to, tam e, keltui yra daugelypiai. Todėl norėčiau dar išaiškinti vieną dalyką, kur galbūt reikia pagerinti situaciją, kai kalbame apie keliaivių sąrašus. Šio proceso metu aptikome, kad žmonės įrašyti su pavardė ir pirmoji vardu. Tačiau graikų kalboje galima vienaip ar kitaip parašyti. Todėl yra dvigubų įrašų, e, pasitaiko ir taisyklė čia aiškiai nepasako, e, kaip reikia elgtis. Galbūt dėl to šiek tiek ilgiau užtruko išsiaiškinimas, e, kiek keleivių buvo, kas žuvo, kas ne. Ir čia kai ką galima pagerinti galbūt. Na ir dabar dėl keleivių saugos ir atitinkamumo išbandymų. Mes bandome įvertinti, ar dabartinis institucinis e, pagrindas tinkamas ir ar tikslai yra svarbus ir tinkamai e, įvykdomi. Teisės aktų peržiūra dar neįvyko, nes komisija vis dar renka duomenis. Atitinkamumo išbandymas gali, galbūt leistų pakeisti teisės aktų ir tuomet tikrai jūs turėsite ką veikti, galiu pažadėti. E, teisės aktai dėl keleivių registracijos yra viena iš direktyvų ir komisija analizuoja priemonės pagerinti esmus reglamentus, kaip minėjau anksčiau. Šios nelaimės parodė, kaip svarbu įrašyti keleivių tautybę taip pat ar jų pilietybę. Be to, šiandieninė belaidė technologija gali padėti lokalizuoti esam keleivius e, laive. Pavyzdžiui, užlip, įlipęs laivą gauni e, apyrankę ir jį rodo, kur tu esi, kol esi laive. Minimalius išlaidomis galima stebėti keleivius tuo metu, kol jie yra laive. Nu, tai yra klausimas, kur pagal, apie kurį reikėtų pagalvoti ir pakosta Konkordija nelaimės. E, čia galima būtų e, pratesti galvojimą šio klausimą, tai galėtų padėti lokalizuoti žmonės. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra laivo žalos atveju stabilumas. Labai pastebėti, kad per pastarąjį nelaimę vėjas buvo daugiau kaip 10 mazgų. Tai yra didelis. Įvyko gaislas, taip pat pakliuvo vanduo, vanduo į laivo vidų, bet vis tiek laivas buvo pasviręs tik tai 70 procentų. Kodėl? Noriu priminti Jums, kad anksčiau daug kovojame, kad išlaikytas būtų Stokholmo susitarimas, nes kai kurios valstybės narės norėjo vadovautis tarptinės jūro organizacijos taisyklėmis. Ne, mes sakėme, jos nėra pakankamos garantuoti e, laivų stabilumą nelaimės atveju. Laimiai mes išlaikėme šias taisyklas, atlikome daug tyrimų su EMSA ir artimiausioje ateityje pabandysime pakeisti ir tarptautinės taisyklės, nes po šios nelaimės esame įsitikinę, kad mūsų taisyklės yra daug geresnės negu tarptautinės. Taigi, manau, kad atlikome pakankamai tyrimus EMSA ir manome, kad šią informaciją galima perduoti tarptautiniai institucijai ir pasidalyti savo e, patirtimi mes galime taip pat. Dar paskutinė mano pasakymo dalis tai bus komentaras apie ekspost tyrimą dėl trečiojo paketo e, įtakos, poveikio. Nepaisant trumpo laiko, kaip minėta, e, po e, trečiojo paketo įgyvendinimo, kas buvo padaryta 11 metais, tyrimas rodo pozityvų šių priemonių poveikį. Pagrindinis e, trūkumas yra susijęs su tyrimo organizacijų nepriklausomumu. E, e, tos organizacijos turi nedaug administracinės autonomijos, turi ribotos biudžetus ir neturi teisės apsispręsti dėl jų pačių išteklių. Dėl šių priežasčių komisija pradėjo pažydimo procedūrą prieš Italiją. Po Kosta Concordia nelaimės 12 e, metų sausio mėnesį. Tačiau po to Italija mėsi veiksmų, kad įkurtų nepriklausomą tyrimų tarnybą. Iš tiesų, jie nesenai pas mus apsilankė. Prieš porą dienų. Pagal trečiąjį paketą ES e, reguliuoja ir e, atsakomybės ir kompensacijų tyrimus. Ir atstovą paskutinę Tarnės jūrų organizacijos atėnų konvenciją dėl kompensacijų nelaimė atvejais. Šis reglamentas įsigaliojo 12 metais. Jis numato aiškiai atsakomybę vežėjui, o tokių, tokių aukų atžvilgių numatytos įvairios taisas iki 21 tūkstančio eurų kompensacija numatyta e, Taigi, bendra kompensacija dėl mirties ar žalos gali sudaryti 307 tūkstančius eurų kiekvienam keleiviui, o transporto priemonių prandimas gali būti kompensuojama iki 16 tūkstančių eurų. Manau, kad e, šis draudimas bus panaudotas per paskutinę e, nelaimę ir procesas jau pradėtas. Ir pagaliau taip pat malonu matyti, kad tyrimas rodo pozityvų, pozityvę reakciją e, suinteresuotų pusių dėl mm, e, ypač dėl nepriklausomų sprendimų ir nacionalinių planų padedant e, nelaimę patyrusiams laivams. <clears throat> Dėl pabėgimo ar prieglopščio vietos e, klausimą toliau dirbame, kuriant operacinės gairias, kad kompetingos e, e, kompetingos institucijos galėtų padėti laivams, kuriems reikia pagalbos. Taigi tiek, pirmininkė, mes iš savo pusės manome, kad visi aspektai šiandien tarti yra labai svarbus ir tai reikia užtikrinti, kad asmeniai teisės aktai būtų teisingai gyveninti ES lygmenių ir mes lauksime jūsų paramos E, siekiant patobulinti visas sistemas. <clears throat> Po to, kai bus ištirti, ištirta ši nelaimė, tiesiog noriu pakartoti, kad mūsų viešo administracinė jūro bendruomenė, laivų pramonė tikrai rūpinasi kokybę ir taisyklių gyvendinimu. Ir mes sekime užtikrinti, kad tos taisyklės būtų gyvendintos. Tai, kad šis, ši tragiška nelaimė E, leido užtikrinti, kad nedaug žmonių tikrai yra dingę be žinios. Ne tik dėl to, kad laivas buvo naujas, bet ir dėl to, kad buvo imtasi visų reikalingų priemonių. Taigi, aišku, neturime, būti, neturime susitaikyti, turime dirbti ir toliau. Ir tyrimas turi užtikrinti, kad tai, kas bus nustatyta, turėtų padėti pagerinti esamas priemonės. Ačiū. Ich bedanke mich auch bei den drei. Labai ačiū uh, e, pranešėjai. Toliau uh, žodis. Um, Ponas Anenkamp, ačiū. Norėčiau padėkoti mūsų tarnyboms už šį tyrimą. Mm, taip pat ir rangoms. E, matau, e, olandiškas pavardas, tai kokybė turi būti puiki to tyrimo. E, dėl. Taip pat dėkoju komisijos atstovams už informaciją. Įvairiomis Galima pasakyti, kad dažnai to tokia informacija nesidurs laikraščių pirmuosiuose pusėse, nes e, tai gal įdomu specialistams, technikams. Bet jeigu vyksta nelaimė, pasižiūrėkime e, Norma Atlantik arba Kosta Concordia, tuomet visi neatsitraukia nuo televizorių, kritikuoja, kaip kas yra daroma žmogiškosios klaidos veiksnys. Galime priimti vairiausias direktyvas, atlikti vairiausius vertinimus, tačiau žmogaus klaida gali bet kada pasitaikyti ir, kaip žinia, tai buvo su Kosta Konkordijos kapitonu. dar reikės nustatyti, kaip buvo su Norman Atlantic. Bet kitas dalykas, kaip yra dėl keleivių registro Norman Atlantic. Atrodo, kad e, šimtų daugiau negu buvo keleivių buvo išgelbėta. Ar šimtų mažiau labai e, keis tas dalykas vyko su tuo registru. Dabar dėl jūrų saugos agentūros. E, labai palankiai ataskaitoje apie ją kalbama. Kokius rezultatus gali pasiekti ir užtikrinti ši agentūra? Jie tikrai yra labiau patyrę negu aš, bet man kyla tam tikrų klausimų, ką e, pasiekiamsa. 16-61 puslapis, ten sakoma, kad reikia daugiau lankstumo, reikia daugiau pasiūlymų ir taip toliau ir panašiai. Ką iš tikrųjų EMSA gali pasiekti? Toliau Gezna Maisner. Ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijai už tyrimo pristatymą, labai ačiū ir ponui Karamicos už visą pasakojimą. Ponas e, Karamicos sakė, kad štai 2012, 2013, 2014 metais įvyko uh, tikrai labai skaudžių atsitikimų. 2012 metais vyko ir laivo Flaminija avarija tarptautiniuose vandenyse, taip pat prie Italijos uh, E, krantų sudužo 2013 metais Kosta Concordia, dabar štai dar vienas laivas. Ir reikėtų pagalvoti apie tai, kaip būtų galima užkirsti kelią tokioms nelaimėms. Dažnai jos įvyksta dėl žmogau, žmogaus e, klaidos. Ir e, mūsų komitetui kyla klausimas, ar galima būtų kažkaip pakeisti kokias nors taisyklės, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas. Buvo paminėtas laivo Flaminija atvejis, bet noriu pasakyti, čia daug kas, čia labai viskas užtrunka, tyrimas užtrunka. Paskutiniu atveju matome, kad viskas vyksta sparčiau, Ir, pažiūrėjau, laivo Flaminija katastrofa mums uždavė klausimą, ar būtų galima kažkaip pakeisti taisyklės, kad būtų sparčiau teikiama tarptautinė pagalba. E, Brian Simpson sakė, kad pats seniausias įstatymas nepasiteisino. Taigi mane domintų, ar bus pateiktas pasiūlymas dėl naujų taisyklių taisyklių, e, mokantis iš laivo Flaminija nelaimės patirties. Toliau dėl Norman Atlantic. Ar buvo padarytos e, kažkokios išvados, kaip vyksta tyrimas? Ir dar vienas klausimas. Panas Karamicos, jūs e, kalbėjote ir apie tarptautinės taisyklės, galbūt ir jas reikėtų E, keisti, bet kaip Jūs manote, kiek laiko visą tai galėtų užtrukti? Labai ačiū, toliau e, Karima Deli. Merci, Monsieur le Président, merci pour euh, les éléments que vous nous. Ačiū, pirmininkė. E, ačiū už tos pristatytos, pristatytą informaciją. Turiu keletą klausimų, noriu sužinoti. Kaip tai SafeCNet naudojamas e, jūrose. Kokios priemonės yra naudojamos keičiantis informaciją e, e, apie laivus, kurie dirba tarp, tarp valstybių. Antra, ar jūs analizavote duomenis, kuomet, kuomet yra nelamingiau atsitikimų, ar esame duomenis yra lengvai prieinami. Ir keitimasis e, ta informacija yra gera gelbėjimo praktika. Ir dėl Kostas Kordijos Žinome, kad jis nuskendo 12 metų sausio mėnesį, jau 3 metai praėjo. Ir norėtų sužinoti, kodėl per 3 metus neturime komisijos pasiūlymo kad e, ką daryti, kad tokie dalykai nepasikartotų. Danke, und jetzt George Bach, entschuldige. Labai ačiū, toliau George Bach. Atleiskite, kad nutraukiau jūsų pokalbį. Nieko tokio. Labai ačiū. Iš tikrųjų, kolegos jau e, pateikė daug klausimų, na, o aš komisijos norėčiau pasiteirauti dėl 2009 metų direktyvos įgyvendinimo. Ar komisija jau žino, kaip valstybės narės e, tą direktyvą įgyvendina? Teisės aktas egzistuoja, bet kaip jis buvo įgyvendintas valstybėse narėse? Panašu, kad įgyvendinimas nevyksta labai sklančiai. Roza Damato, prašom. Ačiū. Norėjau pasakyti, kad pastebėjome, kad Europos komisija turi slaptą dokumentą, bet iš tikrųjų jis yra paskelbtas ir Europos parlamento svetainėje. Ten, e, tame dokumente Italijos e, e, laivynas vadinamas pasenusiu, daugiau kaip 45 E, e, procentai laivų e, yra senesni negu kad 30 metų, yra ir tokių laivų, kurie jau plaukioja 40 metų, taigi tikrai labai pasenęs laivynas. Yra ir tokių keltų, kurie plaukioja jau apie 50 metų ir aišku visą tai turi poveikio saugumui viduržemio e, e, jūroje e, plaukėja ir labai senų laivų, pavyzdžiui, tokių, kurie buvo pastatyti 67 ar 69 metais. Pavyzdžiui, Sardinijos kelnas, keltas buvo pastatytas 74 metais E, yra ir tokių laivų, kurie e, vėliau pradėjo plaukėti su kitų valstybių narių e, vėliavomis, pavyzdžiui, su Kipro vėliava. Europos parlamente yra rengiama makro strategija Jonijos, Radirijos ir Adrijos jūros regionams. Ir būtų įdomu sužinoti, ką komisija ketina daryti, kad šiame regione būtų išvengta e, nelaimių ir kaip būtų galima užtikrinti geresnį laivų sertifikavimo procesą. Dabar viskas paliekama e, valstybių narių rankose. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, komisija gavo daugiau e, klausimų, o ne tyrimų autorėjai. Aš norėčiau jūsų pasirauti. Kaip Jūs manote, kokie būtų trys esminiai dalykai, kuriuos reikėtų keisti, siekiant užkirsti kelią nelaimėms? Gal galite papasakoti? Jūs abu galite atsakyti šį klausimą, taip pat ir ponas Karamicos. Kas pradės, patys nuspręskite tarpusavyje. Äh, Gal visų pirma, suteikime žodį ponai Karamicos, tai tyrimo autoriai tarpusavį dar gali pasitarti pagalvoti. <laughs> Gerai, man už tai, ką nors skolingęs būsit. Pradėsiu nuo uh, seniausios avarijos MSC Flamina. Mes dabar uh, bandome parengti gairias, ką daryti nelaimių tokių atvejų. Visi laukė, kas, e, kai, kaip karštos bulvės to laivo, visi stumdė į šoną nuo savęs ir nežinojo, ką daryti su juo. Bet dabar mes rengėme tam tikras gairias, kad uh, būtų galima mm, imtis priemonių, kai laivus ištinka nelaimės. Konkretus klausimai pirmiausiai ponas Vandenkamp ir e, žmogaus klaida, bent jau vienu iš dviejų atvejų, tikrai tai buvo lemiamas veiksnys, e, kruizinis laivas e, prie Italijos salos. Žinome, kad tai yra kapitono, kapitono klaida ir teismas užsima šiuo klausimu. Bet mes E, taip pat turime daug dėmesio kreipti į keleivių sąrašus, kad išsiaiškintume, kaip viskas vyksta. Ir labai atsargiai žiūrėti reikia į spaudos pranešimus. Per kalėdas nebuvo kokiu nors sukrečiančių įvykių išskyrus lėktuvą artimuosiuose rytuose ir šį keltą. Taigi daugiausia ir buvo rašoma apie tas dvi nelaimės. Buvo paskelbta daug prieštaringų pranešimų. Todėl sakau, labai atsargiai viską reikia žiūrėti, kol nesudaryti paskutiniai sąrašai ir paskutinės išvados nepadarytos. Dėl to mes norime iš atitinkamų institucijų aiškesnės informacijos apie keliaivių sąrašus ir panašiai. Mes jau pasimokėme kai ko, aš paminėjau, kas yra svarbiausi dalykai ir tikiuosi, kad mes neturėsime laukti metų, kol bus parengta, parengtas pirmas ataskaitos variantas. E, kuo greičiau pamatysime išvadas, to bus mums geriau. Taip pat svarbu ir tą jau suprato atitinkamos institucijos, svarbu yra bendradarbiauti, pavyzdžiui, Graikijos, Italijos atitinkamoms institucijoms ir e, Vokietijos tyrimo komanda dalyvauja. Matome, kad bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Mes turėsime dar e, su jais bendrauti ir žiūrėti, kaip geriau organizuoti veiklą ateityje. Yra taisyklės, bet jos yra tobulinamos. Mes daug kalbam apie tai tarptautiniu mastu. Valstybės narės išsako savo nuomonę, mes bandome koordinuoti jų poziciją, ne visuomet tai yra lengva, tačiau bandome užtikrinti bendrą požiūrį ir e, saugumo klausimus akcentuoti. E, dažnai kyla nesklandumų, bet daugiau ar mažiau tie principai yra įgyvendinami. trečiosios šalys tarptautinėje jūrų organizacijoje. Pirmiausiai valstybės narės kalba apie saugumą ir žinome, kad pasirenkamos įvairios valstybės, trečiosios šalys kaip vėliavos valstybės. Tyros nebūtinai e, laikosi saugumo, sveikatos apsaugos ir panašių reikalavimų. Mes turime siekti, kad taisyklės kitur būtų tokios pat griežtos kaip ir pas mus. E, saugumo aplinkos saugos taisyklių nesilaikymas neturėtų būti priežastis pasirinkti tos trečiosios e, šalies vėliavą. Mes su tarptautinė jūrų organizacija e, dirbame dėl daugelio dalykų, pirmiausiai ats, nepraleidžiančių vandens durų, pavyzdžiui. E, Vienas dalykas yra standartai e, laivui ir kitas dalykas instrukcijos nuorodos darbuotojams. Yra daug e, daroma, rengiama pratybų, bandymų, bet ne viskas paskui pritaikoma. Labai svarbu, kad laivų išplaukus per pirmąjį pusvalandį būtų e, daromi e, pratybos, kad būtų surinktos ir saugos tinklo sukūrimas, saugumo tam tikro tinklo sukūrimas. Ir galima pasakyti, kad pats tas tinklas, visa sistema veikia gerai, nors daug ką galima pakeisti. Ir nuolat vyksta diskusijos ekspertų apie tai, kaip įgyvendinti reikalavimus mes galime pasidžiaugti, kad e, turime geriausią sistemą, kuri gali sekti jūrų transportą geriau negu aviacijoje ir kelių transporte. Mūsų sistema veikia, mes naudojamės naujausiais technologijų pasiekimais ir, kaip sakiau, galbūt uh, galėsime pagalvoti apie tai, kad visiems keleiviams bus e, uždedamos apyrankės, kad galėtume matyti, e, kur jie yra. Apie tai kalbėsime su kolegomis. Aš atvirai Jums e, pasakysiu, kad nežinau nieko apie pasenusius laivus Italijoje. Nežinome, ar Italija prastesnė negu kitos šalis, ar yra daugiau pasenusių laivų, galbūt reikia pasižiūrėti tai, bet mes tikrai ne, nepastebėjome nieko ypatingo, išskirtinio Italijos atveju. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus, bet galiu su jumis dvi šalių pagrindų pakalbėti, kad galėčiau kai ką išsameu paaiškinti. Mes labai greitai pasimokėme iš šios avarijos ir iš ankstesnių dviejų. Dėl Kosta Konkordijos ne viskas, ne visos mūsų priemonės labai pasiteisino ir Italija nusisamdė nepriklausomą e, struktūrą, o dabar pasižiūrėsime, kokios bus išvados tyriejų. E, naujas tarnybos vadovas yra su savo padėjėjais, ėmėsi šios veiklos ir bus siekiama kaip galima greičiau parengti išvadas ir atitinkamai patobulinti mūsų teisės aktus. Labai ačiū. Na, o dabar kreipiuosi abu tyrimų autorius. Kas norėtų pasisakyti pirmasis? Ačiū pirmininkė, kad suteikėte mums žodį. Dar vienas klausimas. Aš noriu dar pasiteirauti komisijos Ne visiškai mane tenkino komisijos atsakymas. Ar galiu plačiau pasisakyti? E, Manau, kad dabar reikėtų patikslinti pasiūlymus e, po to, kas atsitiko su Kosta Concordija, nes jūs nieko nepasakėte apie savo konkrečius pasiūlymus. Na, aš tikrai Noriu pasakyti, kad norėčiau būti tikra, kad prabėgus metams po Norman Atlantic tragedijos galbūt bus parengta ataskaita, ar mes ją irgi gausime. Na ir antras klausimas. Po Flaminijos eh, katastrofos jūs rengėte naujas taisyklės, kada mes jas gausime? Uh, Mane tikrai labai domina naujos taisyklės, komisijos jų prašiau jau ne kartą, tai mane labai domina konkrečios datos. Ačiū, netrukus suteiksiu žodį ponai Karamitas, kad trumpai atsakyto, paskui žodis tyrimų autoriams. Į paskutinį klausimą kaip pasakyti, pagal taisyklės yra vieneri metai, galbūt šiek tiek anksčiau. Paskutinis dalykas, ką jūs minėjote, tai ataskaitos jau yra dėl Flaminija. Rezultatai ir rekomendacijos gali būti pateikti nelaimės tyrimo ataskaitą pagal taisyklės, tarptautinės taisyklės, jos pateikiamas tarptautiniai jūro organizacijai, po to jį pateikė jas tą ataskaitą mums. Jeigu norite ją pamatyti, tai mes galime tą ataskaitą jums pateikti, nes galbūt jūs turėsite ką pasiūlyti. Mes darysime spaudimą, kad ataskaita būtų pateikta šiek tiek anksčiau, galbūt su preliminariais rezultatais E, kurie leistų mums pagerinti teisės aktus, o nelaukti ilgą laiką. Aš minėjau pavardžių klausimą, vardo ir pavardės ir atvirkščiai. E, taigi galbūt tai padėtų šiek tiek greičiau identifikuoti keliaivius. Toliau. Kosta Concordija. Man atrodo, kad mes kaltus kartu su valstybėmis narėmis parengėme tris ar keturias ataskaitas ir pasiūlymus tarptautinėje jūro organizacijoje, kaip pagerinti situaciją, nes tokie laivai kaip Kosta Concordijoje, jie plaukia ne tik ES vandenyse, jie plaukia ir tarptautinėse vandenyse. Todėl mes norėtume, kad tos taisyklės būtų suderintos tarptautinėje jūro organizacijoje. Kartu su valstybėmis narėmis esame parengę ataskaitas pasiūlymus, kai kurie jau yra įgyvendinami. Jeigu norite, mes galime juos, kai kurios iš jų tų rezultatų pateikti. Vėliau šio darbo, darbo dalis buvo parengta savanoriškai. E, tai dirbo laivų, laivybos bendrovės. Nu, kai kurie dalykai jau suderinti tarptautinės jūro organizacijos lygmenių ir tapo privalomais. Ačiū. Dabar žodis ponui Noli. Ačiū pirmininkė už e, galimybę pagalvoti apie jūsų klausimus, kokie turėtų būti trys žingsniai siekiant užkirsti kelią kitoms nelaimėms. Aišku, mes turime pasakyti, kad nežinome, kokios yra priežastys tų nelaimių dar. Taip pat kokios trys priemonės, kurias galėtume pasiūlyme, dėl to aš suteiksiu žodį Lyzai. Galbūt galėčiau pabrėžti tris svarbiausias problemas. Ir tai bus priemonės susijusios su trečioji jūrų paketu nebūtinai jūs pamės nelaimę įvykusią gruodžio mėnesį. Pirmiausia, kokybės valdymas ir priežiūros sistemoje. E, valstybės ostro, vėliavos e, ostro. Ties visų to yra dirbama, yra minimalus reikalavimai Visą tai reiškia, kad reikia išlaikyti aukščiausią priežiūros sistemos kokybę. Pirmiausia tai. Antra, prieglopščio vieta. Čia reikia koordinacijo, koordinavimo tarp valstybių narių. Čia galėtų būti erdvės patobulinimams bent jau įgyvendinimo srityje. Greičiau priimti sprendimus, trečia, paminėčiau, kas jau buvo sakyta, turbūt tai yra laivybos stebėjimo sistema tuo užsima EMSA. Ta sistema šiuo metu veikia pakankamai gerai. Jeigu šios trys dimensijos veikia gerai, galima išvengti galima išvengti, kaip galima daugiau nelaimių. Okay, dann schönen Dank für die Referenten. Kągi labai ačiū tyrimų autoriams. Dabar galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Dar laukiame pono Roho, kuris dar neatvyko. Jo, jis turėtų atvykti pusę šešių. Tai darome pertrauką iki pusę šešių, tada tęsime darbą. Štai matome ir lankytojų grupę. Kaip visada jūs pavėlavote, bet tikrai sveikiname jūs atvykus ir galėsite toliau stebėti diskusiją.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

Wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer. Kai padaroma pertrauka, tai paskui netaip jau paprasta pradėti darbą, bet siūlyčiau vis dėlto dabar jau pradėti darbą. Norėčiau pasveikinti Margus Raoga. Jis visiškai e, neseniai e, tapo generaliniumi direktoriumi, atsakingas ir už sustarimus su kitomis valstybėmis. Jis mums e, papasakos apie e, atskirus susitarimus aviacijos sektorija. Iš karto jam ir suteiksiu žodį, o paskui galėsime pradėti ir diskusiją. Tai labai prašom. Ačiū, pirmininkė. Kiek turiu laiko? Jūs tikriausiai matote mano pasisakymą. Aš iš tikrųjų esu parengęs du pasisakymus. Vienas apie e, susitarimus ir dabartinę patį, o kitas dalykas apie pasisakymas apie taip vadinamus bazą susitarimus, e, dvišalius aviacijos saugumo susitarimus. Aš e, kit, dėl kito pasisakymo vis tai trys, trys esu parengęs e, skaidrės, bet pradedu nuo ilgesnio. Kaip ryte sakiau, esu naujas direktorius atsakingas už aviaciją, bet visi žmonės yra tie patys. Taigi paprasčiausiai grįžau pas jūs vėl po pietų. Manau, kad su generaliniu direktoriumi gerai padiskutavote. Tarptautiniai oro transporto sustarimai. Mes e, po Lisabono statys įgaliojimo užmėsgėme dar daugiau bendradarbiavimo ryšių. Norėčiau padėkoti komitetui už paramą, už bendradarbiavimą, kaip mes jau Bolden ir Daniel Kajeha, kai vadovavo mm, mūsų direktoratui, tikrai e, buvo sulaukta daug paramos ir mes dabar e, deramės su JAV, Brazilija, Kanada dėl aviacijos sutarimų, pirmiausiai su pagrindiniais partneriais ir su kitomis šalimis. Aš sieksiu dažnai atvykti pas jūs į komitetą, aišku, jeigu jūs pakviesite mane pristatyti apie naujausią informaciją apie naujausius mūsų darbus, jeigu to norėsite, taip pat įsiklausyti jūsų pasiūlymus. ES išorės aviacijos politikos plėtojimas yra ganėtinai naujas dalykas. Tai tarsi logiška tasa buvo baigus kurti ES vidaus rinką aviacijos srityje. Aišku, kaip žinia, atviro dangaus sprendimas Europos teisingumo teisme buvo esminis įvykis. 2002 metais tai vyko ir ES įgyjo išskirtinę kompetenciją Taip pat gyta teisė e, Europos Sąjungai, o ne valstybėms narėms sudaryti dvišalius susitarimus aviacijos srityje. Man atrodo, kad liko labiausiai užkietėję patyrę parlamento nariai, tai turbūt neturėčiau kai kurių dalykų kartoti. Pereisiu prie kitų dalykų. E, Europos Sąjungos išorės aviacijos politikos pasiekimai per pasasius dešimt metų yra trijose srityse ir tų pasiekimų nemažai. Europos komisija ir valstybės narės bendradarbiavo ir užtikrintas teisinis aiškumas dėl maždaug tūkstančio um, dvišalių starimų su 126 šalių. Noriu pasakyti, kad tai yra starimai, kur ES teisės principai taikomi Mes siekėme užsitikrinti platesnę aviacijos erdvę su kaiminėmis ir pasirašėme sutarimus su vakarų Balkanais, Maroku, Gruzija, Jordanu, Jordanija, atsiprašau, Moldova ir Izraeliu. Taip pat e, su Ukraina, e, Azerbaidžianu, kitomis šalimis deramės. E, vakarų Balkanai ir Marokas yra šalis, su kuriomis pirmiausiai pasirašėme tarimus 6 milijardai eurų tarp 2008-2011 metų tokia buvo vertė ir 40 e, procentų padidėjo pajamos. Taip pat dėrėjomės su pagrindiniais prekybos partneriais JAV, Kanada ir Brazilija dėl aviacijos susitarimų išsamių. Tačiau ES labiau nukentėjo negu kiti regionai nuo pasaulinės krizės ir e, konkurencija uh, E, aviacijos sektoriuje paštrėjo. Dėl to 2012 metais komisija pasiūlė naują komunikatą apie aviacijos politikos ateitį ir apie e, tai, kaip atremti iššūkius. 2012 metais gruodį taryba priemė gana plataus užmojo um, išvadas ir ponas Marinesko rengia pranešimą šioje srityje. Labai svarbu Europai išlaikyti stiprią konkurencingą aviacijos pramonę, kuris sujungtų ES su visu pasauliu. Mums reikia sukurti sąlygas, įskaitant ištamius sustarimus, kad sudarytume naujas verslo galimybės ten, kur ateityje labiausiai auks rinkos. Dėl dėrybų mandato ateityje su pagrindiniais partneriais norėčiau priminti vėlgi 12 metų tarybos išvadas, kur buvo kalbama apie tai, kad reikia su Turkija, Indija, Rusija artimaisiais rytais, Persų įlankos šalimis, Kinija ir ASEAN šalimis plėtoti ryšius aviacijos srityje. ES turi susitelkti ir nebeatsilikti, nes pasaulyje rinka darosi vis labiau konkurencinga. E, mes turime šioje srityje daugiau, o ne mažiau Europos užsitikrinti, plėtodami išorės santykius ir reikėtų stipresnės išorės politikos. Per pastarsius dešimt metų pamatėme, kad ES gali daug ką pakeisti, pasiekėme e, veiksmus, kurių nebūtume užsitikrinę be koordinuotų veiksmų. Mes turime toliau veikti, kad gintume Europos interesus ir susitikrinti stiprintume mūsų aviacijos pramonės konkurencingumą, užtikrintume augimą, darbo vietas ir e, užtikrintume, kad daugiau naudos vartotojams komisija savo darbo programoje 2015 metais yra pasiūliusi aviacijos priemonių paketą. Generalinis direktorius Mošado apie tai e, konkrečiau pakalbėjo. Mes taip pat norėsime e, bendradarbiauti su transporto komitetu ir Europos parlamento apskritai, e, remda, rengdami e, šių svarbių priemonių paketą. Mes norime, kad užtikrintume vientisą gerą e, aviacijos politiką Europos Sąjungai, kuri būtų veiksminga tiek viduje, tiek išorėje ir būtų susijusi su išorės priemonėmis. Keletą žodžių apie konkrečias šalis. Jeigu leisite pirmininkę ir jeigu turime laiko. Kad 2015 metais, kaip matote skaidrėje, mes norime baigti diskusijas E, baigti starimą renkti su Brazilija. Kaip žinia, vieną kartą mums nepasisekė ir Brazilijos prezidentė nebuvo pasirengusi pasirašyti starimo. Tai buvo labai gluminantis momentas mums visiems. Ir mes dabar turime vėl grįžti prie šio starimo, kad galėtume pateikti naujų pasiūlymų, kurie tiktų ne tik Brazilijai, bet ir mūsų eurovežėms. Mes e, taip pat sieksime pasirašyti sustarimą su Ukraina, turime pademonstruoti solidarumą, nes Ukraina yra dabar labai sunkioje padėtyje atsidūrusi. Mes taip pat žinome, kad Gibraltaro padėtis yra neišspręsta ir tikimės, kad dvi šalys susitars tarpusavyje. Mes kaip komisija esame pasirengę pasakyti, kad e, kokį sprendimą be priimtų tos dvi šalys, kuris būtų priimtinas, turėtume taip pat įrašyti jį į susitarimą su Ukraina, nes mums labai aktualu e, priimti Ukrainą į Europos aviacijos šeimą, bet aš aišku gerbiu tų dviejų šalių valią ir tikiuosi, kad problema bus greitai išspręsta. E, kitas dalykas - dialogas su Persų įlankos šalimis, tai labai svarbu konkurencingumo požiūriu. E, o tikriausiai Persų įlankoje kažkur vyks e, greitai kitas darybo etapas, nes paskutinis vyko Briuselėje. Mes turime kalbėti apie atviros konkurencijos nuostatą šalims, kuriuoms tai bus aktualu ir įdomu. Kaip matote, Mm, su ASEAN partneriais e, dirbame toliau. Kinija yra pasirašiusi su ASEAN atskirą daugia šalį susitarimą ir taip pat e, po to sekė dvi šaliai susitarimai su ASEAN valstybėmis. Tai užtikrino augimą tarp ASEAN ir Kinijos rinkų. Ir mes gilinamės į šias galimybės, ieškodami grupinių sprendimų, o paskui asene žiūrėsime į atskiras valstybės, kurios būtų labiau pasirengusios negu kitos. Tačiau labai svarbu pasinaudoti šios rinkos galimybės, nes ten vyksta augimas, e, rinkos plečiasi atsiranda vis daugiau verslo galimybių. Kaip žinia, daugelis iš mūsų valstybių narių ne tik e, skraidina žmonės ten, bet ir užsima verslu, pervežami kroviniai, taip pat ir kitokia veikla plėtojama. Visai natūralu dėl to, kad mes e, ieškotume galimybių pasinaudoti tų rinkų privalumais. Kol kas dėl Kinijos. E, pirmiausia, žiūrime į saugumo aspektus, taip pat ir dėl Japonijos. E, kalbame apie dišalius aviacijos saugumo sustarimus. Šių dviejų šalių atveju mes bandome su Indija atnaujinti ryšius, tačiau tai nėra bendra, nes tam, kad galėtume palaikyti dialogą, reikia dviejų partnerių, o dabar matome tam tikrų um, um, vilties teikiančių ženklų. Indija pasisiūlė tapti IKAO e, nare. Turkija dėl jos yra problemų, mes jas, jas bandome spręsti. Turkija mums yra labai aktuali ir tikimės, kad Turkija susitelks ir pasiruoš pasirašyti horizontalų susitarimą. Nes ketverius metus jau mes esame pasirengę tą padaryti. Vėlgi kyla nemažai klaustukų dėl e, to, kaip Turkija moti integruotis į ES, ar tik tai naudojasi patekimo į mūsų rinką privalumais. Man bent jau toks klausimas kyla. Meksika tai natūrali partnerė po Brazilijos, nes taip pat tai yra didžiulė rinka su milžinišku potencialu. Uh, Kita šalis, Armenija, turi išreiškę susidomėjimą, bando ji plėtoti savo užsienio politiką, mes tai sveikiname. Tai maža šalis Kaukazo regiono viduryje, jie turėtų taip pat turėti galimybės, jeigu norėtų to. E, Mes e, kalbame su partneriais apie konkurencijos sąlygas, vyko darbai 14 metais, 16 e, ar tiksliau 15 metams ne viskas įrašyta į mūsų darbų sąrašą, bet tikimės, kad tokios diskusijos vėl atsinaujins. Kai kalbėsime apie aviacijos, aviacijos strategiją, mums reikia vientiso požiūrio į savo išorės partnerius. Kitas klausimas kurio negalima pamiršti, e, nuosaibės kontrolės taisyklės oro bendrovėse. E, žiūrime į ne Europos investicijas, e, į Europos bendrovės tai labai aktualu. O dėl JAV paskutinis pastebėjimas bendras komitetas susitiks, svarstys abiems pusėms aktualius klausimus, kalbėsime apie Atlantinę partnerystę ir aviaciją. Kol kas E, daug įkvepiančių ženklų nematome, nes e, Amerikos profsąjungos apie tai nenori kalbėti. Dėl ICAO vyks e, aviacijos saugos didelė konferencija Monrealija. Po poros savaičių mes dalyvausime, žiūrėsime į konflikto zonas, į orlaivių stebėsenos galimybės. Mes priežios atstovai atstovai turėtume e, kalbėti faktų kalbą, nusiravinti, tai tie gal apie prognozes šiems metams. E, turbūt jau dabar aš ir <laughs> baigsiu kalbėti, geriau išklausysiu klausimą, nes kitaip labai neįdomu. Ačiū pirmininkė. Jackie Foster, what can surprise? Uh, labai ačiū, kas pirmas paprašė žodžios. Štai kokia staigmena. Jackie Foster, prašom. Labai ačiū. Iš tikrųjų išgirdome įdomios informacijos. Jūs esate teisus. Mes, tarp mūsų yra ir tokių, kurie jau kokį 10-12 metų e, dirba šioje srityje. Man atrodo, kad komisija tikrai neblogai padirbėjo. Dėl Brazilijos, na, nežinau, ar čia galima kažką pasiekti, aš manau, kad turėtumėm E, realiai vertinti kai kuriuos paslaugų teikimo sustarimus su kai kuriamis šalimis e, lengviau dirbti negu kad su kai kuriamis kitomis. Aš manau, kad kiekvieną šalį reikėtų priimti tokią, kokia ji yra. Vis dėlto manyčiau, kad norėtųsi kažkokios pažangos. Aš esu šešėlinė pranešėja. E, Mes e, šiame komitete karts nuo karto apie šios klausimus kalbame. Jūs teisingai pastebėjote, kad e, yra ir daugiau kitų sričių, kur reikėtų siekti pažangos. Aš manau, kad tai būtų naudinga. Jūs pateikėte skaidrių. Aš pabandžiau pasigilinti tai, koks darbas vyksta, bet nepastebėjau kokiu nors datų Yra e, tokių šalių, su kuriomis dar nepradėjote dėrėtis, bet yra ir šalių, su kuriomis jau deramasi, pavyzdžiui, su Brazilija. Ir man norėtųsi gauti daugiau informacijos apie konkrečias datas. Būtų gerai sužinoti, e, koks yra dabar e, dėrybinis etapas e, su tomis šalimis, su kuriamis dėrybos jau prasidėjusios. E, koordinatoriai turėtų nuspręsti, kas tap šešėliniais pranešėjais, kol kas mes dar irgi darbo nepadarėme, nepradėjome, taigi mums norėtųsi daugiau aiškumo. Gal galite labai paprastai, e, nesudėtingai papasakoti apie vykstančias dėrybas. A, e, toliau dvišalį aviacijos saugumo susitarimai bazą. Mm, pirmininkė, man atrodo, kad tai irgi svarbus dalykas. E, prieš vykstant į Monrealį norėčiau gauti daugiau informacijos. Toliau dėl T-tips. Mūsų komitetui e, tai irgi yra aktualus klausimas. Ir baigdama e, dar pridursiu štai ką. Jūs minėjote Gibraltarą. Šiandien Gibral Gibraltaras buvo minėtas ne kartą. Štai visiškai šalia vyksta ir paroda. Aš 99 metais, kai pradėjau dirbti, e, mes e, pradėjome darbą su vairiais teisės aktais aviacijos sektorija ir Ispanijai e, anomet nekilo jokių problemų su Gibraltaru. 2006 metais e, irgi tokių problemų nebuvo, problemos prasidėjo prieš porą metų. Aš žinau, E, kodėl prasidėjo problemos. Pavyzdžiui, jungtiniai karalystiai problemų niekada nebuvo. E, Gibraltaras yra bendrosios rinkos dalis, neatsiejame dalis. Ir e, Gibraltaro atstovai negali pas mus atvykti, negali pasisakyti, aš norėčiau kalbėti jų vardu. Jungtinės karalystės vyriausybė E, Nenoriu stabdyti viso proceso, mes pasisakome už Single Sky projektą. Aš manau, kad mes turėtumėm sukurti veiksmingą, konkurencingą aviacijos rinką. Mes norėtumėm rezoliuciją šio klausimu ir e, tikiuosi, e, kad kolegos iš Ispanijos e, siekia to paties Ir paskutinė pastaba. Dėl to uh, sustarimo su JAV. Sustarimas tikrai sudėtingas. Vyko aršios e, diskusijos. Dabar mes šiek tiek pasistumėjome į priekį, bet e, dar viskas nepasibaigė. Aš manau, kad būtų gerai išgirsti daugiau informacijos ir apie šį susitarimą. Apie tai galėtumėm pasikalbėti tarpusavį. Mūsų komitetui tokios informacijos tikrai reikėtų. Kai vyksta dėrybos, gal ne visą informaciją galima atskleisti visuomeniai, bet norėčiau, kad komitete apie tai daugiau pakalbėtumėm. Aš labai džiugiuosi, kad jūs pas mus atvykote, kad jūs dirbate tą darbą, kurį dirbate ehm, Komisija tęsia darbą. Mes paprastai e, palaikome gerus ryšius su komisaru ir tikrai e, noriu Jums padėkoti už tai, kad Jūs tęsite šį darbą visos ECR frakcijos vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Vienoje skaidrėje įrašėte sustarimą su Azerbaidžanu, kad tai vykstantis procesas. Kitoje skaidrėje Tai buvo prognozija 15, met, 15 metams ir e, Zaržanas buvo išnykęs jau. Kas vyksta šiuo procesu? Ar problema su jūsų prezentacijos turiniu ar kažkas kita? Ir antras klausimas labai trumpas. Jeigu turite galios aviaciją įtraukti kaip prioritetą į transatlantinės partnerystės sustarimą, Tai aš pritariu ponai Forster, tai būtų svarbu, svarbus aspektas darybose su Junktinėmis valstybėmis. E, ponas Koch, labai ačiū už tai, kad taip optimistiškai viską papasakojate. Aš, kaip, aš irgi noriu e, šio to pasitikslinti. Dėl Gibraltaro E, šiuo metu dėl Gibraltaro blokuojamas e, e, susitarimas. Tai turi poveikio ir susitarimams su trečiosiomis šalimis. Ir man kyla klausimas, ar kol dar negyvendintas Single Sky projektas yra prasminga siekti susitarimų su kitomis šalimis tarp ES ir trečiųjų valst... šalių. Toliau dėl TTIP laisvosios prekybos ir investicijos sustarimas su JAV. Čia irgi norėčiau gauti daugiau informacijos. Jūs sakėte, kad amerikiečiai e, nebesuinteresuoti, bet ar mes suinteresuoti? Dėkoju. Toliau Domenik Rikė. E, Aš e, vėluoju dėl tam tikrų problemų Nežinau, ar jau jūs kalbėjote apie tai, jeigu taip, tai neatsakykite man. Tai yra sustarimas su Maroku, dėl kurio yra tam tikrų problemų, jau gal m, mm, keletą metų yra blokuojamas jisai, norėjau paklausti jūs apie pažangą. Ir apskritai dėl taisyklių aviacijos srityje Europos Sąjungoje E, yra tam tikrų blokuojančių elementų, e, kurie neleidžia žengti į priekį. Bet tai kenkia visai mūsų pramonė ir transporto, oro transporto sektoriui. Ir jau e, dviejus metus, jau galvosime apie praėjusius dviejus metus ir ateinantys dviejai metai bus nepaprastai E, svarbus. Jeigu nieko nepadarysime, nepasieksime rezultatų, tai gali mums labai daug kainuoti. E, su ministru apie tai buvo kalbama ir su komisijos nariais. E, mes turime E, atsisaky, kai bus politinės problemos išspręstos, techniniai dalykai jau yra beveik parengti, bet tai yra susijęs su visais klausimais aviacijos srityje. O štai dabar mano eilė. Aš turiu porą klausimų. Visų pirma, institucinio pabudžio klausimas. E, Europos teisingumo e, teisme E, e, komisija iškėlė bylą tarybai, parlamentas irgi prisijungia prie to, dėl e, šios bylos blokuojamos dėrybos. Kaip Jūs manote, kada teismas prims sprendimą ir vėl bus galima toliau dėrėtis? Toliau dėl TTIP. Dieter Koch sakė, kad amerikiečiai nėra suinteresuoti aviacijos sektorių įtraukti į susitarimą akivaizdu, kodėl e, amerikiečiai jau turi savo taisyklės ir jos neturi nieko bendro su sąžininga e, konkurencija. Amerikiečių lėktuvai skrenda į Berliną, į Madridą, e, kur tik nori. O pavyzdžiui, europiečių lėktuvai negali iš New Yorko skristi į Los Andželą ar panašiai. Nes ir, ir dėl to susiklosto nesažininga padėtis. Europos Sąjunga nėra laikoma kaip institucija. Dabar kitos šalis sudaro dvi šalių sustarimus su Europos Sąjunga, bet JAV tokio sustarimo nenori. JAV siekia tik ekonominės naudos. E, dėl tai taip e, JAF e, pritars kam nors tik tada, kai turės pati iš to naudos. Kalbama apie tūkstančių darbo vietų sukūrimą, bet man kila klausimas, kurios bus sukurtos, ar Europoje, ar, ar JAF? Ir aš manau, kad e, JAV galų galia turėtų pripažinti ES kaip atskirą instituciją, su kuria būtų galima staryti susitarimą dėl aviacijos arba laivybos. Dabar tikiuosi, kad jūs atsakysite į visus išgirstus klausimus. Right. Ačiū, ačiū už malonius žodžius, ačiū už klausimus, labai aiškius klausimus. Nespartau vien klausimui, kurį uždavė pirmininkas, kuris paminėjo Europos teisingumo teismo bylą. Ką jūs turite galvoje, nes kai kalbame apie horizontalų bendrijos teisės taikymą, tai buvo 2002 metų byla. Ta aš suprantu, tačiau jūs turbūt minite kažką kitą. Norėjau e, aiškiai žinoti, apie kokį ginčą jūs kalbate, kur dalyvauja e, parlamentas ir taryba teismo byloje. Visų pirma, aš kalbu apie susitarimą dėl, e, su Islandija ir Norvegija, kuris buvo pas, e, sudarytas 2011 metais. E, taip pat yra nesklandumų su, su, dėl darybų su kitomis šalimis ir būtent dėl to buvo pateiktas skundas Teisingumo teismui. Thank you, Chairman. I just... Ačiū. Pirmininkai, man reikėjo pasikonsultuoti, kad teisingai atsakyčiau. Na, pradžių. Man labai patinka ponios Foster pasiūlymas, kad reikėtų kai kurias diskusijas renkti už uždarų durų, nes tada galėčiau kalbėti daug laisviau. Nes jeigu esi darybininkas, negali atskleisti savo paslapčių labai gaila, bet kitaip darybų nebūtų. Reikia turėti kažką kišenėje, kad galėtum kažko, e, kažko keistis. Man atrodo, kad mintis labai gerai, esu pasirengęs ateiti pas jūs ir apžvelgti e, jums diskusijas su amerikiečiais, pavyzdžiui, nes yra daug sudėtingų klausimus. E, jie meta iššūkį mūsų sustarimo interpretavimui, tai yra fundamentalus klausimai, tai yra verslo galimybės mūsų bendrovėms, mūsų interesams. Taigi dėl tokio pasiūlymo aš e, jam visai pritarčiau. Didelis klausimas buvo dėl e, transatlantinio sustarimo. Galbūt iš karto atsakyčiau į tai vienu mostu ir nereikėtų kartotis. Mes pasiūlyme įtraukti aviaciją į darybas dėl sustarimo. Svarbiausia yra tai, kad neišspręstas nusavybės kontrolės klausimas, darantis dėl pirmojo ir antrojo etapų, dėl e, vis, visapusiškos sustarimo su amerikiečiai ir jis dar vis dar lieka ant stalo. Tai nėra viena pusės pasiūlymas e, tas taisyklės susilpninti, tačiau turėti tam tikrą kelio žemėlapį, kaip pasiekti vieningą rinką, kur mes pripažįstame vienos kiko teisės investuoti į vienas kitoje šalyje. Ir mes dar laikomės tos nuomonės ir tai galėtų būti tos sustarimo svarbiausias aspektas. Kol kas mūsų partneriai nenori į tai žiūri. Tačiau mes nekeičiame savo politikos ir e, tą diskusiją tęsime. Tačiau jeigu kalbėsime apie paslaugų ar rinkos atverimo dalį, tai tai nėra investicinės sutarties dalis. Mes norėtume šias diskusijas tęsti, kalbant apie visapusišką sustarimą tarp Europos Sąjungos ir, ir valstybių vyriausybės. Tai yra sutartis, kurią turime šiandien. Aš sutinku, sutinku kad yra vienapusiška sutartis, tačiau norėčiau priminti Jums, kad kai kalbame apie jungtinių valstybių bendrovės, jų galimybę patekti, vykdyti reisus ES, jos viduje. Tai daugelis tų bendrovų jau turėjo galimybę pasinaudoti tą rinką prieš pasirašant susitarimą. Jos buvo reguliuojamas dvišalių pagrindų. Mes tai vadiname penktąją laisvę. Tai nėra kabotažas e, užsiimti intraeuropinių verslų, tai vis dar, vis dar yra sujungimo verslas. Dabar aš maniau stebuklingą žodį, kabotažas. Kiekvieną kartą su amerikiečiais paminiu tą žodį, jiems tai nepatinka. Tačiau kaip darybininkas aš galiu Jums pasakyti, kad mes visada primename jiems apie savo interesus, apie mūsų interesus, patekti į amerikiečių e, rinką. Kai kalbame apie kitus klausimus, ženklinimą, pavyzdžiui, Pan American ir panašiai, Štai ir šią temą mes irgi nuolat kalbame kas kiekvieną pusmetį ir po to. Aš galiu pasakyti, aš galiu, turiu apsiriboti tuo, ką pasakiau, bet jeigu norite daugiau informacijos, reikia už uždarų durų apie tai pakalbėti, nes yra problemų ir ne tik e, keliaivių rinkos, bet ir krovinių rinkos. Čia norėčiau nesiplėsti, nes ko gero tada nueičiau per toli. Dar keletas komentarų dėl Maroko, pavyzdžiui. Ir teisingumo rūmus, jūs pats pirmininkas klausėte klausimą. Bendruomenė vyksta tarp institucijų diskusija, bet ji neužkerta kelio mums įgyventinti sustarimus, kuriuos esame pasirašę. Nes kiekviename, kiekviename sustartyje yra nuo, sąlyga, kad įgyvendinimse visas geras e, dalis po jų pasirašymo. Po to vyksta ratifikavimo procesas ir po to dažniausiai vyksta diskusija su taryba, su jumis. E, vyksta konstitucinė daryba, kas yra gerai, kas yra blogai kaip priemonė, priemonės prasme, tačiau tai nesustabdo mūsų nuo pasinaudojimo gerą sutartimį. Taigi prieš pasirašant sutartį su Maroko, Tunisas buvo daug aktyvesnis ir sąlygos darbui su Tunisu buvo daug geresnės. Matėte ir skaidrėje, kad e, kokia yra rinka ir kokios yra kainos. Ir po to, kaip Marokas priėmė politinį sprendimą atsiverti, atverti savo rinką Europai, ir padaryti konkurencijų spaudimą, spaudimą jų bendrovėms. Galbūt galime pamatyti dar kartą e, tą grafiką. Tai pamatysime, kad Marokas gavo didžiulės naudos, mes taip pat gavome didžiulės naudos iš to sustarimo. Taigi atsakymas, ar yra problemų? Taip, žinoma, yra menkų problemų įgyvendinimo pusėje, tačiau nieko tokio, apie ką reikėtų čia skūstis. Politinės problemos nėra. Politinė motivacija kitoje pusėje yra, netgi mūsų e, pigus vežėjai plečia savo verslą gana puikiai toje srityje. Čia yra saugumo prezentacija. Tiek jau to. Azerbaidžanas klausimas buvo apie Azerbaidžaną mes labai norėjome 12 metais, kai pradėjome pirmąjį raundą, 13 metai, 13 metų sausis. Azerbaidžianas taip pat buvo labai motivuotas iš savo pusės ir šiuo metu radio eterija yra tyla. Mes esame pasirengę. Tačiau kol kas E, jie tyli, mes laukiame, kol jie e, grįž prie darybų stalo. Mes pateikėme savo įgaliojimus, savo pasiūlymus ir girdime, kad, kad šiuo metu tie pasiūlymai yra verčiami. Tai labai paprastas ir trumpas atsakymas. Man atrodo, kad atsakiau daugiau mažiau visus klausimus ir turiu dar labai trumpam kitą pristatymą, jeigu jums įdomu, aišku. Ah, yeah, the Morocco slide is now on. Štai Maroko grafikas. E, jeigu norite pasižiūrėti, panas Irke. Matote? Okay, that's, that concludes my, my reply. Taigi tiek mano atsakymų. Thank you very much. Und damit hätten wir diesen Tag. Labai ačiū. Tai baigiame svarstyti ir šį darbo atvarkės klausimą. Dabar beliko tik papildomi darbo atvarkės klausimai. Bet jų nėra. Dann äh, beende ich. Kągi, tai tuo ir baigiu šią posėdį. Linkiu mums visiems viso ko geriausio. Susitiksime kitą kartą. Sie noch eine, nein, das war eine I, andere. I, it's, it's up to you, Chairman, but I... Pirmininkė, aš dar porą skaidrių norėjau parodyti apie oro saugos sustarimus. Keletą minučių tik tai. Jau vėlu, bet kuriuo atveju, tuomet jūs būsite gavę visą informaciją ir aš būčiau labai e, laimingas. Aš nesupratau, kad jūs tą norėjote pa, pa, pa, padaryti, sako pirmininkas. Aš mokausi. Taigi norėjau pasakyti keletą žodžių apie dvi šalius oro saugos susitarimus, nes turime plačius e, susitarimus e, taip pat, taip pat nes basas saugos susitarimus dvi šalius. ES suėmė su JAV, su Kanada, Brazilija. Tie susarimai apima saugumo elementus. Su trimis šalimis esame pasirašę pasą. Pirmą sarimą 2008 metais virželį, 11 metais gegužė e, įsigaliojo su Kanada taip pat 11 metais, su Brazilija rūpjūti 13 metų. Tos šalys yra e, didžiulės gamintojas, taip pat mums labai svarbu yra pripažinti jų produktus aviacijos srityje. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pripažįstame, kad jų standartai yra pakankami, mums tuomet mes užtikrinsime tarpusavę pripažinimą. Uh, E, šie sutarimai yra teisinė priemonė, kuri leidžia išvengti e, dubliavimuose priežiūros veikloje. E, taip pat išplečiamas oro transporto ryšių kontekstas. Mes sutarimai šiais bandome Mes e, bandome nedubliuoti veiklos ir e, Bombardie, e, Boigas ir kitos didelės įmonės taip pat, pat yra aptariamos susitarimuose. Tiksliau, galima naudoti susitarimų nuostatomis bendraujant su jomis. Europos aviacijos saugos agentūra įgyvendina sustarimus, taigi kolega šiaip e, turėtų plačiau, platesnės informacijos apie tai. E, šie susitarimai pripažįsta kitos e, sutarties šalies aukštus saugos standartus. Mes taip pat reglamentavimo srityje bendradarbiaujama dėl aviacijos saugumo. Kodėl to reikia? Kalbėjome apie Japoniją ir Kiniją. Manome, kad Kinija yra kita didelė partnerė, kuri e, verčia mus e, rengtis debams ir kuri norėtų pasirašyti tokį sustarimą. Kol kas dar neprašėme įgaliojimų, tačiau jau yra pagrindo tam, nes mes turime pramonės interesų, turime ir bus yra Kinijoje gamykla AG20. Tai- taip pat Kinijos rinkai yra teikiami skirtingų modelių aerobusai, o Kinija nori pardavinėti savo produktus Europos rinkoje, pirmiausia, su tuose komak, bet jie yra nepasirengę dar to daryti. Reikia pirmiausiai e, užsitikrinti pasitikėjimą, kaip, kad tai panašiai, kai buvo su amerikiečiais pradžių, visi buvo skeptiškai nusiteikę, bet pradėjome nuo mažiau sudėtingų produktų, perėmė prie sudėtingesnių ir dabar nebeturime dubliuoti priežiūros veiklos. Priekia mums šešerių ir septyniarių metų taip pat reikėjo sertifikuoti kai kuriuos arobusus, kad mes galėtume pasiekti dabartinį lygį ir tą patį galime pasakyti apie bendravimą su kinais mm, E, kol kas nekalbam apie didelių produktų pateikimą į rinką. Būtų mūsų tokia e, strategija laikytis nuoseklumą. Apie tai aš noriu Jums papasakoti. Mes palaikome ryšius, vyksta diskusijos su partneriais iš Kinijos, mes esame atviri ir reikia užsitikrinti pasitikėjimą. Kaip anksčiau yra sakęs vicepirmininkas Kalasas ir e, buvęs pirmininkas Barosas, tiems, kas atvykdo į komisiją, mes turime kažką daryti dėl jūsų saugumo standartų. Bet ponas e, Baros yra sakęs, kai kalbame apie saugumą, tai e, draugų neturime, visus žiūrime vienodai. Po tsunami, po to, kai Japonija pradėjo atsiverti, galbūt mūsų pastangos sulėtėjo, uh, bendradarbiauti ir kitose seityse, tačiau esame tikri, kad turime laiko, nors Japonija mums būtų kitas prioritetas. Būtent tiek norėjau pasakyti, aš tikiuosi, kad nevyk, neužvilkinau jūsų posėdžio. Ačiū, ar kas nors nori klausimų pateikti? Jeigu ne, tikrai šiandien labai daug dirbame ir vakar. Dėkuoju Jums posėdis baigtas, susitiksime kitą mėnesį. Ačiū.